Oké, okay, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Kągi, galime pradėti savo darbo programą. Jau pats laikas pradėti. Tikiuosi, kad visi smagiai papietavote, susitikote su bičiuliais, pasikalbėjote, o dabar pereisime prie antrosios konferencijos dalies. Norėčiau pasveikinti Donatą Vivantį. Ji yra Europos neįgaliųjų forumo pirmininko pavaduotoja. Aš esu Europos parlamento narė ir neįgalumo grupės pirmininkė. Šiandien mes kartu pirmininkausime šiai sesijai. Ir norėčiau kreiptis į Jūs, prašydama tvarkos ir tylaus. Taigi man labai malonu E, dirbti šiame susirinkime, taip pat dirbti kitose parlamento organuose. Taigi prašau susėsti ir atkreipti dėmesį į kalbėtojus. Visi mes čia dalyvaujame vienodomis teisėmis, tai yra puikus didis renginys, gera patirtis mums visiems. Puiku, kad galime dirbti su tiek daug žmonių vienu metu. Taigi mūsų popiečio tema yra kaipgi galėtume išbristi iš krizės. Pirmasis Kalbėtojas ką tik atvyko, taigi palauksime, kol jis užims jam skirtą vietą. Eh, signore e signori, sono eh, anch'io felice. Ponios ir ponai, Man labai malonu, kad galiu būti taip pat su kolega pirmininkė šios e, sesijos kartu su ponu Koza. Mes jau kovojame daug mūšių kartu, kad užtikrintume daugiau teisų žmonėms su negale. Aš e, nenoriu e, užimti kalbėjimo laiko, tik jūsų paprašysiu neišsiplėsti per daug, kai kalbėsite, bet suprantu, kad jūs norite pasakyti aistringai ir tam reikia daug laiko, bet vis tik tai gerbdami tuos, kurie kalbės po jūsų, kalbėkite glaustai. Dabar, nesiplečiant, suteiksiu socialdemokratų frakcijos vadovai ponui e, Svobodai. Gerbiami kolegos, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems, kurie surengė šį nepaprastai svarbų renginį. Ar yra problemų dėl vertimo? Ar viskas gerai? klausė kalbėtojas. Atrodo, kad subtitrai nepasirodė. Ar turėčiau teis, tęsti, ar palauksime? Palaukti? Gerai.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 So, I guess. so I think we can, we can. Taigi manau, kad galime tęsti. Gerbėmi kolegos, pasakysiu, kad esu labai laimingas, jog jūs atvykote. Norėčiau padėkoti visiems, kurie uh, surengė šį svarbų renginį. Kadangi reikia labai daug darbo tokiam renginiui suorganizuoti ir labai svarbu, kad jūs atvykote. ES yra įtraukties sąjunga. Norime suteikti galimybę visiems, bent jau taip turėtų būti. Tai turėtų būti sąjunga, kuri suteikia galimybės visiems. Ir tai turi būti traukiamojo pobūdžio sąjunga. Noriu paminėti ES pagrindinių teisių hartijos 26 straipsnėme pasakyta, kad pripažįstamos e, žmonių su negale teisės ir taip pat e, sakoma, kad jie turi pasinaudoti vairiomis jiems skirtomis priemonėmis, kad būtų užtikrintas jų nepriklausomumas, e, įtraukimas ir dalyvavimas bendruomenės gyvenime. Tai reiškia, kad žmonės su negale turi tokios pateisės kaip ir kiti piliečiai. Bet tam, kad tos teisės būtų užtikrintos Europos Sąjunga E, pripažįsta, kad reikia ypatingą dėmesį skirti daugelypėms problemams susijusiams su neįgaliaisiais. ES yra ne tik ES didelės raidės skambus pavadinimas – bet tai yra valstybės narės, vietos e, bendruomenės, e, regioninė valdžia. Iš to susideda Europos Sąjunga ir visi šie lygmenys turi pripažinti ir gerbti neįgaliųjų specialius poreikius. Taigi svarbiausias e, tikslas yra leisti žmonėms atlikti piliečių vaidmenį ir daryti pasirinkimus gyvenime. Ar esi įgalus, ar neįgalus, nepriklausomai nuo to. Dabar mes išgyvename krizę jau penkti metai, kai nuskenčiame ir e, pažeidžiamiausi visuomenės e, gyventojai jaučia labai, ką reiškia, kai mažinamos vyriausybių išlaidos. E, tai reiškia, kad mažėja paslaugų, išmokų tiems, kurie yra silpniausi Ir uh, tie žmonės nukenčia nuo situacijos, už kurią jie neatsakingi. Taigi neįgaliųjų apsauga tampa kur kas svarbesnė negu anksčiau. Jeigu mes, ypač mano frakcija, kiti Europos parlamentas kovosime su pernelyg griežta taupimo politika, mes taip darome, nes nematome, kad uh, e, Me, tiksliau, kad mes matome, kad labai gali nukentėti tie žmonės, kurie turi specialius poreikius. Egzistuoja įvairios konvencijos, e, jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių ir kiti dokumentai. Taigi labai svarbu ne tik skaityti šios dokumentus, bet ir juos įgyvendinti. Ir atėjo laikas, kad ES įgyvendintų konvenciją dėl E, neįgaliųjų teisų, reikia ratifikuoti ją. Taip pat e, e, Hartija kalba apie tai, kad svarbu užtikrinti visų teisės, teisę į švietimą, sveikatos apsaugą. E, Ir e, mes dabar išgyvename finansų krizę, bet e, reikia užtikrinti, kad tai netaptų socialinė žmogaus teisų krize. Mes turėtume ieškoti sprendimų. Taip pat turėtume prisiminti, kad e, egzistuoja milijonai žmonių už skaičių procentų ir kad e, tie žmonės labai nukentėjo nuo taupimo politikos. Ir pirmiausia, reikia paminėti tuos pažeidžiamiausius žmonės visuomenėje. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, aš norėčiau dabar baigti savo pastebėjimus, paminėdamas asmeninį e, tokį pavyzdį. Aš e, vienos mieste buvau atsakingas už miestų plėtrą ilgus metus. Ir taip pat labai daug dirbau sveikatos apsaugos sektorija. Aš e, iš nevyriausybinio organizacijų, dirbau su žmonėmis, kolegomis iš nevyriausybinio organizacijų, kurie kovojo už neįgaliųjų teisės ir galimybės. Ir man tie dalykai nėra tik tai politikos ar politikų deklaracijos. Iš savo patirties vienoje galiu pasakyti, kad mes e, dirbome labai daug, kad pagerintume gyvenimo sąlygas e, neįgaliųjų. Prisipažįstu, kad nebuvo pakankamai padaryta, nes niekad nepakanka to, ką darome Tačiau manau, kad mes turėtume galvoti apie įtraukties principą, apie tai, kad turime numatyti visiems vienodas teisės ir galimybės, ne tik tai žodžiais, bet ir savo darbais. Ir kartais mes pamirštame e, svarbius dalykus, todėl labai svarbu, kad jūs esate čia, kad jūs visuomet mums primenate apie savo poreikius, apie mūsų uh, poreikį prievolę padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Būtent tam skirta mūsų politika, tam padėti tiems, kam reikia mūsų pagalbos kartais. E, ne visuomet tai būtų ir mes turėtume tikrai galvoti pirmiausiai apie tuos, kuriems tikrai reikia pagalbos. Ir tai nėra susiję tik su pinigais. Britanijos parlamentas ir vyriausybė dabar e, siekia apmokestinti e, didžiasias bendrovės ir galvojama, kaip e, tuos mokesčius skirti pažeidžiamiausias visuomenės gyventojams. Tai būtų labai naudinga visuomeniai. Ačiū, ačiū Jums, aš turiu ir kitų prievalių, kitų darbų, bet šis sustikimas, atvykimas pas jūs man buvo labai svarbus, tikrai kalbėjau jums iš širdies ir dar kas tas sveikinu visus susirinkusius šią nuostabią konferenciją. Invito ora il presidente dell'European Disability. Ačiū. Dabar noriu paprašyti Europos neįgalių formą pirmininkas turi reaguoti į tai, ką mes tik išgirdome iš panos Svobodos. Are... Ačiū. Žinau, kad atsiliekame nuo tvarkaraščio ir žinau, kad a, pirmininkas turės išeiti, taigi kaip a, nesiniai jam sakiau, labai svarbu yra, kad Europos parlamento politinės frakcijos a, apjungtų savo jėgas, taip sakant, ir pasistengtų padaryti neįgaliųjų teises matomesnės, kad jos atsirastų ir Europos parlamento darbo tvarkėje, ir Europos Sąjungos darbo tvarkėje bendrai. Um, Socialistų frakcijos pirmininką informavau neseniai, kad Europos neįgaliųjų formas greitai parengs raštą visiems Europos parlamento politinių frakcijų vadovams kitų metų pradžioje. Ir čia Europos neįgaliųjų forumas paragins politinius lyderius panalizuoti galimybę, kaip jums padedant visose ES institucijose ir, aišku, Europos parlamente visą tai, kas buvo aptariama ir kas aptariama ir diskutuojama šiandien, būtų perkelta į praktinį gyvenimą. Jūs, pirmininkė, ir kiti kalbėtojai taip pat ir šį rytą sakė, kad žmonės su negale moka už krizę, už kurią jie nėra atsakingi ir taupimo priemonės, ir aš sakiau, tiesiogiai pažeidžia neįgaliųjų teises ir tai, kas yra numatyta Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijoje. Šiuo laikotarpiu kai politinės sistemos, demokratinės sistemos Europoje patikimumas, reputacija susiduria su didžiuliais sunkumais, yra labai svarbu bent jau šioje srityje užpilti tą spragą ir nuo žodžių pereiti prie darbų. Noriu padėkoti Jums už Jūsų didelį ryštą dirbti šią linkmę, išsakytą ne tik tai šiandien, bet ir bendrai parlamento darbę pastebimą ir ačiū Jums labai už tai. Köszönöm szépen az EB. Labai ačiū. Noriu padėkoti Europos neįgaliųjų forumo prezidentui už šios žodžius. Noriu padėkoti Europos parlamento socialistų frakcijos e, pirmininkų už jo pasisakymą ir noriu pasveikinti Europos parlamento EPP frakcijos pirmininko pavaduotoją ponę Vartman Kol ir pakviesti ją tarti keli žodžius prašyčiau neviršyti dešimties minučių pasisakymo laiko, aptariant tuos klausimus, kuriuos mes šiandien diskutuojame, kalbėdami apie žmonės su negale. Jei leistume tik labai trumpai sureaguočiau tai, ką ponas Varda Kastanis pasakė, tikrai Mm, mes labai daug dirbame ir kartu su ponė Vartman Kol, manau, galės pritarti tam, kad tikrai frakcijų vadovai stengiasi šios lausimus aptarti ir labai džiaugiamės šią galimybę su jumis dar kartą aptarti tai, ką mes galėtumėm padaryti, pasitarnaudami neįgaliųjų interesams. O dabar jau ir perduotų žodį ponė Vartman Kol. Ačiū Hanesai, ačiū kolegai Koza, pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai prieinamumas tai nėra abstrakti problema, tai yra klausimas, kuris paliečia kas šeštą mūsų bendrą pilietį. Tai yra klausimas, apie kurį šį rytą jau buvo kalbėta. 80 milijonų europiečių turi vienokią ar kitokią negalę. Jei pažvelgtumėm į mūsų pagyvenusius žmonės, tai pamatytumėm, kad čia a, skaičius yra dar didesnis. Kas trečias europietis, kuriam yra per 75 metai, e, turi negalę, kuri vienaip ar kitaip riboja jų galimybės. Tie skaičiai ir toliau auks. Ar veikia mikrofonas? Ačiū. Viskas gerai. Taigi, kas trečias europietis, kuriam yra per 75 metus, turi vieną ar kitą negalę, kuri truk, riboja jų teises, jų galimybės ir aišku, kad šie procentai dar labiau auks mūsų gyventojams, dar labiau senėjant. Ir aišku, čia reikia pasakyti visų pirma, kad e, kyla gyvenimo kokybės klausimas konkrečiam asmeniui, kaip visuomenės nariai, piliečiai, mes, mūsų pareiga yra parodyti solidarumą. Bet lygiai taip pat svarbu pasakyti, kad ir tie piliečiai neturi galimybių prisidėti prie visuomenės vis, pagal visą savo galimybės visų mastų. Ir tai yra didelis praradimas. 20 metų Europos integracijos esmė buvo bendra rinka su pagrindinėmis keturiomis laisvėmis - laisvų prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimo. Tai yra paremta mūsų europinėmis vertybėmis, socialiniu teisingumu, pagarba, lygių traktavimu. Europos komisija per savo direktyvų reglamentų pasiūlymus, Europos teisingumo teismas per savo nutartis ir Europos parlamentas per savo pranešimus atstovaujame atstovaujame Europos piliečiams ir mes visi kartu stengiamės užpilti tas spragas, pašalinti tas kliūtis, kurios egzistuoja vidaus rinkoje. Čia aš kalbu apie netarifinės kliūtis, pavyzdžiui, ta, abipusis diplomų pripažinimas ar standartų pripažinimas, produkcijos pripažinimas, taip pat prieinamumas yra iš, ir toliau viena iš didžiausių netarifinių kliūčių žmonėms, um, trukdančių žmonėms tinkamai prisidėti prie mūsų bendros rinkos kūrimo ir gauti iš jos naudos. Netgi trukdo mūsų visuomeniai tinkamai dirbti. Ką mes esame padarę dėl prekių paslaugų kapitalo, dar nesame visko iki galo padarę dėl žmonių. Ir mes turime sustiprinti savo pastangas būtent šioje srityje. Esu tikra, kad tai turi tapti prioritetu mums visiems. Mes kaip EPP šeima, tai yra Europos liaudės partijos šeima, tikime, kad laisvas asmenų judėjimas yra vienas iš pačių fundamentaliausių ES principų. Ir mūsų manifestas patvirtintas prieš kelis mėnesius Rumunijoje labai aiškiai išdėsto mūsų poziciją šio klausimu. Cituoju, turime kolektyviai veikti, kad užtikrintumėm gerai reikia, veikiančią darbo rinką, kuri užtikrintų galimybės. Uh, ir aukšto lygio darbo jėgos dalyvavimą darbo rinkoje tarp jaunimo, moterų, migrantų, uh, ir asmenų su negale. Taigi, Europos parlamento EPP e, frakcijoje dirba labai aktyvūs kolegos, kurie patys susiduria su negalios keliamais iššūkiais. Ypač noriu pagirti e, vieną iš mūsų kolegų, e, pona Koza, kuris štai sėdi dabar prezidiume. Jis ir kiti kolegos padeda mums kasdienėme uh, um, parlamentinėme darbe nepamiršti um, neįgaliųjų klausimų, uh, sprendžiant įvairius reikalus. Uh, Ir tai yra labai svarbu. Aš manau, kad mes visi bendrai tikime, kad turi būti visuomet pasiremiama e, asmenų su negale interesais, atsižvelgiama į juos ir, ir dėl ES strategijos 2020 metams, pavyzdžiui, tas pats pasakytina. Tai yra strategija, kuri rodo, kaip mes ES norėtumėm užtikrinti augimą mūsų žmonėms, darbo vietas mūsų žmonėms. Ir strategija privalo būti įtraukianti, užtikrinti įtraukti ir uh, Dėl negalios aš galiu pasakyti, kad Europos parlamento pozicija yra labai vieninga, kai eina kalba apie šio aspekto integravimą. Ir ponas um, Varta Kastanis pasakė, labai svarbu suvienyti jėgas čia Europos parlamente ir labai svarbu suvienyti mūsų jėgas su pilietinė visuomenė, su nevyriausybinėmis organizacijomis, su jumis, kadangi veikdami kartu mes galėsime padaryti daug. Uh, Europos parlamento rezoliucijoje esame aiškiai pasakę, kad reikia daugiau visą gyvenimą trunkančio mokymosi politikos, daugiau socialinės įtraukties, daug lankstesnio pensinio amžiaus taikymo tam, kad daugiau um, darbingų žmonių išlaikytumėm darbo jėgoje, uh, kad visų žmonių uh, užimtumo potencialas, taip pat ir žmonių su negale um, galimybės dirbti nebūtų ignoruojamos. Ir prieinamumas yra tiesiog, turi būti tiesiog normalus dalykas mūsų ekonomikoje, bet bendrai visame visuomenės gyvenime. Jei nuvyksti į viešbutį, bet kur Europoje, nekeli savo klausimo, ar normalu, kad yra karštas ir šaltas vanduo, ar yra vonia, tai yra standartas. Uh, Tačiau dėje standartų dar netapo tai, kad visi viešbučiai turi būti prieinami neįgaliesiems. Nėra standartų dar tapę ir tai, kad pavyzdžiui biuras, mokykla, universitetas, kitas viešos paskirties pastatas, stotelė, autobusų ar traukinių stotis turi būti prieinama neįgaliesiems. Ir aišku, kad jeigu to nėra, padarinys yra atskirtis, o tai tiesiog yra nepriimtina. dažnai leidžiame susidaryti tokiai situacijai, kad žmonėms su negale maž, mokami mažesni atlyginimai vien dėl to, kad e, jiem trūksta prieinamumo galimybių. Uh, O mes turime, galvodami apie ties investicijas, įtvirtinti teisingus standartus. Vienas iš tų standartų privalo būti prieinamumas ir europinis ligmuo turi suvaidinti labai aišku vaidmenį. Turime suformuoti europinės normas kitaip ir toliau rinka bus fragmentuota. Valstybės narės įvedinės savo standartus kurie e, yra dažnai nesuderinami vieni su kitais. Europiniai teisės aktai turi užtikrinti e, prieinamas priekes ir paslaugas, negaliesiems prieinamas ir e, taip pat konkurencingas dėl masto ekonomikos. Aišku, siek, kadangi siekiama pelno ir racionalizacijos, tai žinoma įmonės ir sieks plėtoti savo veiklą ten. Aš todėl ir pasiūliau. Um, Europos prieinamumo aktą pritaikyti kaip tinkamą požiūrį, nes mums reikia be, aiškių taisyklių ir bendro požiūrio. Um, tai negali būti kažkas savanoriško, tai turi būti privalomas reikalavimas. Jei pasimokysime iš JAV patirties, kur, ir, kur nuo 90 metų veikia amerikiečių su negale aktas, pamatysime aiškiai, kad teisės aktai veikia, nes jie suteikia teisinį tikrumą įmonėms galvojančioms apie ateities investicijas. Tokiu būdu atsukamas laikrodis atgal ir e, galiojantis teisės aktai yra suderinami su naujai priimtų e, prieinamumo aktu. Tas pats ir ES turi būti. 60 metų ES buvo taikos, klėstėjimo ir laisvės erdvė milijonam žmonių. Dabar susidurėme su krize, tačiau pažvelgia uh, atgal per tiek daugelį metų mes galime pasakyti, kad esame sėkmės pavyzdys ir turime tuo, tai užtikrinti ir šiandien. Turime užtikrinti, kad valstybės narės galėtų dirbti iš vien vardan bendros gerovės. Ir aš esu tikra, kad ir šiandien mes galime aiškiai parodyti, kad esame pajėgus krizę paversti į augimo kelią. Tačiau, aišku, to pasieksime tik veikdami visi iš vien. Ir eina kalba ne vien tik tai apie darbo vietas, priekes, ekonomiką, kas yra turbūt dar svarbiau mums visiems, yra tai, kad mm, gavome Nobelio premija, kuri pripažino mūsų pasiekimus laisvės ir taikos srityje. Turime būti sąžiningi patys savo ir pripažinti, kad nesame pakankamai padarę tam, kad įtrauktis ir prieinamumas būtų garantuotas mūsų žmonėms su negale, pagyvenusiems žmonėms, kad tai taptų norma. Mes turime žengti labai tvirtus žingsnius šioje srityje. Europa turi tapti lyderę pasaulyje įkvėpimo šaltiniu kitiems. Tikrai nesame dar ten, tačiau galite pasikliauti Europos liaudės partijos parama siekiančio tikslo. Ačiū Jums ir linkiu Jums geriausios kloties. Köszönöm alelnök asszonynak a hozzászólását és hogy betartott. Ačiū. Ačiū už pasisakymą ir už tai, kad laikėtės laiko. Jums skirto pasisakyti dabar norėčiau kreiptis į Europos neįgaliųjų forumo pirmininką. mes išklausėme labai išsamaus pasisakymo apie prieinamumą. Pirmininko pavaduotoja kalbėjo apie prieinamumo aktą, kad jis turėtų būti privalomas. Ir mes jau sutarėme dėl to, kad turime suvienyti jėgas. 2013 metai bus tie metai, kuriais mes turėsime išspręsti svarbius klausimus. Mes turime baigti struktūrinių fondų reglamentą, parengti kitus reglamentus susijusius su išorės pagalba. Ir turime pasirūpinti tuo, kad būtų gerbiamos neįgaliuoju asmenų teisės. Europos parlamente reikia aptarti teisės aktų pasiūlymą, kurį pateikė Europos komisija gruodžio 3 dieną dėl prieinamumo. Mes prašysime Europos parlamento paramos, kad parlamentas išplėstų šį pasiūlymą ir įtrauktų uh, kitas paslaugas į šį dokumentą. E, Europos prieinamumo aktas e, bus pristatytas metų viduryje, taigi mūsų laukia daug darbo. Aš e, dėkoju jums visiems ir kaip ir anksčiau kalbėjusiems galiu pasakyti, kad mes parengsime raštą Europos parlamento frakcijų vadovams E, kuriame prašysime susivienyti su Europos neįgaliųjų forumu ir siekti konkrečių veiksmų šiais laikais, tokiais neramiais laikais. Ir Aš tikiuosi, kad visi kartu mes įsiklausysime į neįgaliųjų balsus ir jų šeimų bei jų vaikų balsus. Ačiū. Grazie. Ehm, Darai ora eh, la parola. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu Ines Kristina Zuber kuri yra užimtumo komiteto pirmininko vieno pavaduotojų. Labai ačiū. Kalbėsiu ispanų kalbą, nes vertimas iš portugalų kalbos nėra užtikrintas tai tam tikra diskriminavimo forma, bet pasistengsiu, kaip galima geriau pasisakyti. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams, tai yra labai svarbus renginys. Ir noriu tarti keletą žodžių pirmiausia apie šalį, iš kurios esu kilusi kalbame apie krizę, mano šalis Portugalija labai stipriai nukentėjo nuo krizės. Ir krizės pasiekmes yra jaučiamos visoje Portugalijos visuomenėje. Bet e, savaime suprantama, kad žmonės su negale turbūt nukentėjo labiau nei kad kitos visuomenės grupės. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad prieš vienerius metus užimtumo reikalų komitetas, kuriame aš dirbu, svarstė mano kolegos Adam Koša pranešimą. apie tai, kad taupimo programos neturėtų neigiamai paveikti asmenų su negale. E, tačiau į visą situaciją aš žiūriu kiek pesimistiškai. Taupimo politika iš tiesų turi poveikį žmonėms, taip pat ir žmonėms su negale. Taupimo politika turi įtakos darbuotojams, taip pat ir tiems, kurie turi negalę. Jie nėra apsaugoti nuo taupimo programų pasiekmių. Žmonės su negale susiduria ir su bendresnėmis problemomis darbo vietoje. paslaugų spektras sumažėjo žmonėms su negale, taigi kenčia visi. Egzistuoja didelis atotrukis tarp formalių instrumentų skirtų žmonėms su negale ir realaus gyvenimo, realaus pasaulio. Ir šis atotrukis tik dar labiau plečiasi. Kodėl? Aš manau, kad pokytis būtų įmanomas. Jeigu valstybės garantuotų teisės žmonėms su negale. Ir tuo turi rūpintis ne kokios labdaringos institucijos, nes tai yra susijęs su žmonių su negale orumu. Taigi, kai socialinė ir teisingumo situacija blogėja, socialinės teisės ir darbuotojų teisės. Taip pat blogėja. Aš galiu pateikti Jums keletą pavyzdžių iš savo šalies, kaip žmonės nukentėjo, vyriausybė mažina biudžetą. Tai taip pat yra susiję ir su negalios lygiu. Esama skirtingų negalios lygių ir visų žmonių socialinės teisės nukenčia tokios politikos dėka. Tarkime, yra išaldomos gyventojų pensijos, neįgalumo išmokos, dauguma tų žmonių gauna mažiau nei 400 eurų per mėnesį. Ir akivaizdu, kad tai paveikia jų gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, augantys mokesčiai taip pat turi įtakos, įskaitant ir žmonės su negale. Taigi, mes kalbame apie išlaidų mažinimą. Ir tokiu būdu yra atliekama mažiau mokslinių tyrimų, organizuojama mažiau viešų renginių yra mažinamas finansavimas, kurio dėka yra siekiama panaikinti fizinės kliūtis žmonėms su negale patekti į pastatus, pavyzdžiui. Jeigu tiek daug apkarpimų yra daroma, mes iš tiesų neprisidedame prie konvencijos įgyvendinimo ES. Aš apgailestauju, tačiau tokia yra situacija. Ir mes negalime išspręsti esamų problemų. Kalbant apie darbą, apie užimtumą, jeigu mes pateiksime daugiau socialinės įtraukties programų, kad integruotume žmonės su negale į darbo rinką, mums reikia pakeisti savo vykdomą politiką, nes jeigu to nepadarysime, tai atotrukis tarp pagal konvenciją garantuojamų teisų ir realybės tik didės. Ir visų pirma, mes turime pakeisti savo politiką, o tik po to galime kalbėti apie situacijos pasikeitimą. Ačiū. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Toliau Alan For, e, jisai yra Europos neįgalių organizacijos e, atstovas, vykdomo komiteto narys. Ponios ir ponai, kalbame mes apie krizę. E, yra ES ir valstybės narės sudarė paktą, e, taip pat e, pasirašant Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją. Ką daryti, kad iš tikrųjų būtų gyvendama ši konvencija? Mes turime galvoti, gerai pagalvoti ir pagalvoti, kaip geriau panaudoti ES išteklius. Pirmiausiai, Europos institucijos turėtų e, e, patvirtinti daugiametę finansinę programą ir numatyti socialinės investicijas e, tam, kad būtų galima kaip nors išspręsti socialinę krizę. Taip pat reikia galvoti apie tai, kad struktūrinius fondus būtų galima panaudoti užtikrinant e, prieigą ateityje. Ir taip pat, kad būtų daugiau finansuojama e, transeuropiniai tinklai ir užtikrinama prieiga neįgaliesiems. E, taip pat turime siekti, kad būtų puikiai žinoma, kokios socialinės, kriz, socialinės krizės lab, grupės labiausiai nukentėjo nuo krizės. ES turi parengti socialinių investicijų programą pagrįstą žmogaus teisėmis ir nediskriminavimo principų ir turėtų gyventinti savo e, prievolės numatytas minėtoje Junktinių tautų konvencijoje. Reikia galvoti apie ilgalaikę politiką, kuri leistų mums užtikrinti įtraukiamojo pobūdžio ir klestinčią visuomenę. Reikia užtikrinti pirmiausiai minimalę socialinę apsaugą e, pagal standartus, kuriuos parengė Tarptautinė darbo organizacija. Reikia laikytis žmogaus teisių, e, taip pat reikia e, nepamiršti tokių dalykų kaip vanduo, sanitarinės paslaugos, švietimas. Tai labai svarbu yra visiems ir neįgaliesiems, kurie labiau kenčia nuo skurdo negu įgalus žmonės. E, labai svarbi yra sveikatos apsauga. Teisingumas yra tikriausiai vienas iš svarbiausių principų užtikrinant neįgaliųjų socialinės ir ekonominės teisės. Mano brangus draugai, mes e, e, neįgaliųjų organizaciją giname savo žmogaus teisės, siekiame, kad būtų gyvendinta Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių Ponios ir ponai, jūs esate atsakingi už tai, kad ta konvencija būtų įgyventa ir kad būtų išvengta žmogaus teisų krizės. Köszönöm szépen. Labai Jums ačiū už pasisakymą. E, pirmoji mūsų sesijos dalis popietinės baigėsi. Dabar išklausysime dalyvių nuomonių. Bet prieš e, tai norėčiau pasakyti keletą pastebėjimų pats. Ir pasakyti, kaip aš pats ir Europos parlamentas kartu su kitais dirbame ir kaip mes e, savo grupėje, kurie atstovauja skirtingų frakcijų atstovai, kaip mes bandome įtraukti žmonės, kaip mes e, taip pat siekėme užtikrinti, kad neįgaliesiems būtų suteiktos teisės. Niekas nepasiteisins, nieko nesukursime, jeigu mes nebendrausime su suinteresuotomis šalimis ir nesieksime tų teisų tvirtimo. E, Aš dirbu Europos parlamente ir tai yra įrodymas, kad nepriklausomai nuo neįgalumo, jeigu žmonės su negale yra pasirengę ir nori, tai jie gali dalyvauti rengiant teisės aktus. Mes e, su bendrapirminkė norėtume pradėti E, dabar diskusijas ir pirmiausia steiksiu žodį ponui Olson, kuris yra vykdojimo komiteto Europos e, neįgaliųjų forumo narys. Kol laukiame Eriko Olseno vykdomo komiteto nario. Aš kaip vicepirmininkė dar norėčiau tarti keletą žodžių e, šią labai svarbią temą. Kaip išpristi iš krizės, ką tai reiškia, ką galėtume daryti. E, ką daryti, kad nenukentėtų e, žmonių su negale teisės kaip kad dažnai įvyksta. Junktinių tautų konvencija pripažįsta tas teisės, o uh, krizės pasiekmių įveikimas reikalaus, kad, pareikalaus, kad mes pakeistume ir savo mąstymą. Reikės, kad gal, galvotume apie įnašą, kurį galėtų įnešti jauni žmonės, vaikai su negale e, visai visuomenė. Aišku, tam reikės konkrečių investicijų reikės papildomų pastangų, kadangi e, priklausomybė yra tarsi neįgalumo e, papildymas. E, mes turime paremti žmonės, galvoti, kokios paramos žmonėms reikia. Ir turime galvoti, kaip tai paveiks būsimas kartas. Todėl brendant iš krizės reikia įtraukti visus visuomenės narius, įskaitant žmonės su negale. Taip pat reikia, kad uh, neįgalių organizacijos įsitrauktų, politinės uh, struktūros, visuomenė. Reikia, kad dirbtų visi kartu ir kurtų ateitį, kurioje niekas nebūtų pamirštas ar paliktas likimo valiai. O dabar jau pradėsime diskusiją. Diskutuosime su forumo dalyviais. Ir pirmasis sąraše, kaip sakiau, yra Erikas Olsenas, tačiau jo nėra salėje. Mes šiek tiek pakoregavome e, darbo tvarkę, kai kam reikėjo greitai uh, išvykti. Dabar suteiksiu žodį perko Malamakį. E, e, Suomijos negaliųjų organizacijos vadovui, o paskui Vengrijos atstovė kalbės. Atsiprašau, tai yra Suomijos atstovė. Uh, Pakelkit ranką, kai pasisakysit, kad galėtų užfiksuoti jūs kameras. E, Suomijos neįgaliųjų forumo vardu norėčiau atsakyti klausimą, kaip išbristi iš krizės. Mes šiandien ryte kalbėjome apie tai, kad reikia, jog Europos prieinamo arba prieigos aktas būtų stipresnis. Europos e, lygmens teisės aktai, Europos poveikis e, nacionaliniu lygmeniu privers e, keisti teisės aktus. Ir tokiu būdu keisis mąstymas, darbas bus kur kas labiau bendraujamas su neįgaliųjų atstovais. Aš labai tikiuosi, kad Europos prieinamumo aktas suteiks mums vilčių ir įsipildys tos mūsų viltys. Aš iš savo patirties nacionalinių lygmenių norėčiau pasakyti, kad Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių ir jos įgyvendimas yra viena iš svarbiausių priemonių, kuri padėtų mums išbristi iš krizės. Kadangi konvencija yra bendras pagrindas, kuriant Europą, e, kurioje žmonės su bet kokią negalę gali prisidėti prie visuomenės e, gali dirbti, e, dalyvauti švietimo sistemoje, gali būti vartotojais vidaus rinkoje. Ir mes dabar kalbame apie tai, kaip įveikti krizę ir galime galvoti apie tai, ką sako Junktinių tautų konvencija. Mes turime pasikliauti jos tekstų pažadais ir aš e, labai esu nuliūdusi dėl to, kad mano šalis Suomija tik dabar ratifikuoja tai ir tą dokumentą ir tikiuosi, kad ratifikavimas e, baigsis kaip galima greičiau. Neįgaliųjų judėjimas buvo labai uh, stiprus ir mes uh, užtikrinome uh, dabartinės nediskriminavimo sistemos patvirtinimą. Tikiuosi, kad toliau bus dirbama, bus ta sistema plečiama, gilinama. Ir ji ypatingai svarbi, ypatingai reikalinga tokiuose šalyse kaip kad mano šalis, kur teisėkuros procesas labai sulėtėjo dėl krizės, tai bent sakoma, tačiau atsakas kriziai, mano nuomonė, yra toks pat, kaip kad išsakyta konvencijoje nieko e, be mūsų, nieko apie mus, jeigu nėra mūsų. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, pasisakys kita formų dalyvė iš Vengrijos. pastarusius 15 metų matėme, kad vyksta laipsniški, tačiau pozityvūs pokyčiai, e, patvirtinta teisės aktų siekiančių lygių galimybių įtvirtinimo, tačiau išliko problemų, o jas dar labiau uh, pagilino klaidingą vyriausybės politiką. Tai reiškia, kad labiausiai nukentėjo žmonės su negale dėl, tų, dėl sulėtėjimo. Dabar mažinamas valstybės biudžetas, mažinamos svarbios paslaugos, matoma, kad žengėme atgal ir kitose srityse. Jeigu pasižiūrėsime į išmokas neįgaliesiems, e, kai kur jos visai sustojo, kai kur labai sumažėjo. Jeigu pasižiūrėsime išteklius, kurie e, skirti padėti žmonėms su negale, užimtumo srityje matome, kad e, taip pat lėšų sumažėjo. Nebėra tiek darbo vietų, kiek buvo galvojama ir tai tikrai nepagerino padėties. Matome, kad nedaug yra įdarbinama žmonių. Matome, kad atlyginimas yra mažesnis negu minimalus ir e, įdarbinama e, trims mėnesiams ar trumpiau. Taigi ES ar valstybių narių lygmenių turime ieškoti naujoviškų sprendimų vietoje ir reikalauti siekti, kad tie sprendimai būtų patvirtinti. Reikia įdėkti sistemą, kuri būtų pagrįsta konkrečiais tikslais, reikia galvoti apie socialinę rehabilitaciją ir kitas e, pagalbos rūšis. Mes nekalbame apie išmaldos mokėjimą ar labda, labdaros e, teikimą žmonėms. Mes norime padėti žmonėms su negale susirasti darbo atviroje darbo rinkoje ir mes norėtume novatoriškų politikos priemonių, kad būtų padėta tokiems žmonėms nes tai svarbu yra visiems. Man atrodo, kad atėjo laikas pereiti nuo žodžių e, prie e, darbų, nes tai svarbu mums visiems. Ačiū. Grazie. E, ora la parola è a Kristos Nastas. Ačiū. Kristos Nastas. iš Graikijos neįgaliųjų tarybos, generalinis sekretorius ir Echo Krašach iš Čekijos neįgaliųjų tarybos. Po to kalbės. Krisodas Nastos. Kirija Proedrė. Kirija Proedrė Tuidiev. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas Europos neįgalių forumo prezidentė, ponios ir ponai. Uh, Graikija, mano šalis, dabar pergina pačią baisiausią ekonominę krizę nuo antro pasaulinio karo laikų. tie žmonės, kurie turėtų gauti didžiausią apsaugą, tai yra žmonės su negale, ypač tose valstybėse, kur e, tiek yra sunkumų. E, yra visiškai paliekami valdžios likimo valiai. mes iš tikrųjų tapome tik tai žaisliuku trojkos rankose. Ir a, neįgaliųjų judėjimas, visa tai, ką buvo pasiekęs per tiek metų, mato, kad viskas griūna. Ir a, prieglopšių centrų, pašalpų skirimo, a, visos sistemos žlunga. Yra situacija e, iš tikrųjų tapo pragariškai baisi. Mes turime kelti savo štai tokį klausimą, kur mes einame, kur e, mus veda, link kokios eutanazijos mus veda tokia politika. Ir kas bus Ar matysime, kad žmonės bus išvaryti į gatves, nebeturės nei maisto, nei būsto? Manau, pirmininkė, tokioje situacijoje galima pasirinkti tik tai dvi priemonės. Visų pirma, jungtinių tautų konvencija bei fakultatyvinis protokolas, prie kurio yra prisijungusi ir mano šalis, ir ES, turi būti gyvendinti ir ES institucijos privalo reikalauti, kad visose valstybėse narėse būtų gyvendinama visa reikiama politika, kuri apgintų, apsaugotų um, žmonės su negale. Galbūt tuomet situacija kiek pasikeistų neįgaliųjų judėjimas bando padaryti tą, kas yra įmanoma pasitelkdami nacionalinę europinę patirtį, pasitelkdami Euro, įvairių tarptautinių organizacijų pagalbą. Mėly neįgalieji, neįgalių vaikų tėvai, paremkite mus visus, kadangi ekonominė krizė tikrai nepaiso sienų. Ji kaip toksiški dūmai sklinda po visą Europą. Mūsų bendras pasipriešimas, mūsų bendros pastangos tik tai leis mums kovoti su tais, kuris bando sužlugdyti demokratiją ir socialinė, socialinės gerovės valstybės. Ačiū, Veslav Kraža iš Čekijos Respublikos nacionalinės neįgalių tarybos, po to Priselkrado iš Prancūzijos neįgalių tarybos. Slovo. E, dnes odpoledne budeme mimo jiné. Ačiū. Šią popietę e, be kitų dalykų bus taip pat tvirtinama ir rezoliucija dėl uh, gairių artimiausiam dešimtmečiui. Aš noriu pabrėžti tą rezoliucijos dalį, kurioje mm, kalbama apie tai, kad neįgaliųjų asmenų situacija negerėja. Čekijos Respublikoje nors viešojo e, sektoriaus finansai nėra tokioje jau blogi, blogoje padėtyje. Vis tik tai Čekijos valdžia nusprendė pritaikyti labai griežtą taupimo politiką. Ir um, e, socialinės pagalbos priemonės neįgaliesiems, neįgaliųjų šeimoms, um, šeimoms su neįgaliais vaikais yra karpamos, karpamos net, pinigai karpami net per pus. Ir neįgalieji negali pasinaudoti e, visomis galimybėmis ir jų teisės nebėra ginamos. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie aktyves užimtumo skatinimo priemonės, mes matome tokią pačią situaciją, ypač kai eina kalba apie neįgalių įdarbinimą. Aš manau, kad turi būti įgyvendintos Junktinių tautų konvencijos nuostatos. Jų privalu laikytis tam, kad būtų suformuotas vienodas standartas tarp visų e, ES valstybių narių, kokia turi būti skiriama minimali bent pagalba e, neįgaliesiems. E, valstybės negali susitarti net dėl tokių smulkmenų, kaip kad to, kad um, neįgaliesiems būtų taikomos lengvatos um, renkant mokesčius už kelius. Man atrodo, kad labai svarbu suformuoti vienodą apsaugos standartą visiems neįgaliesiems visoje Europos Sąjungoje. Tik tai tokiu būdu jungtinių tautų konvencija bus tinkamai gyvendinta. Dabartinė krizė dažnai yra pasitelkiama kai kurių valstybių narių kaip pasiteisinimas, kodėl e, reikia greuti socialinės gerovės valstybę. Mes turime vieningai pasipriešinti tokiams pastangoms. Ačiū. Grazie, Vaclav. Uh, ora do la parola. Ačiū. Kristel Prado iš Prancūzijos eh, nacionalinės neįgaliųjų tarybos ir paskui Saloisija Talatojeva iš Ispanijos. Ačiū. Kokios reikia krizės, kad išbrištumėm iš ES? ES gavo e, Nobelio taikos premiją. Europos parlamentas yra vieta, kur kuriamas bendras gyvenimas. Tai yra demokratiškas visuotinis kūrimo procesas. Krizė žlugdo tą bendrą gyvenimą. Ir e, mes susidurėme su esminiais žmo, žmogiškumo interesais, poreikiais. Ir asmenys su intelekto sutrikimais turi galimybę pasinaudoti priemonę, kuri palengvina, pavyzdžiui, skaitimą. Tai yra tarsi priemonė, kuri leistų panaudoti asmenys, kuriems yra sudėtinga visą intelektinį potencialą panaudoti dėl įvairių sutrikimų Prancūzija yra įsipareigojusi padėti ir tiem, kurie turi tokių sunkumų susijusių su intelekto sutrikimais, padėti geriau suprasti, skaitant padėti geriau suprasti tai, ką jie girdi, ką jie skaito. Taigi tai turi būti padaryta. Taip pat ir e, kreip, apimant pačius jauniausius visuomenės narius. Reikia užtikrinti, kad demokratija būtų iš tikrųjų e, įgyvendinta. Ši priemonė e, lengviau skaityti suprasti ir suprasti, leis užtikrinti tai, kad būtų galima suteikti pagalbą visiems ES. Grazie. Eh, un particolare ringraziamento per la sintesi. Ačiū. Eh, noriu padėkoti Jums ypatingai už tai, kad kalbėjote taip trumpai. O dabar suteiksiu žodį Jose Luis Fuevas, o tuomet žodis bus suteiktas Marijai Johansen iš Švedijos neįgaliųjų federacijos. Labadiena. diena per pastarosius 30 metų Ispanijoje įvyko svarbi švietimo reforma, įtraukianti žmonės su negale ir užtikrinanti paramą visiems. Švietimas, ankstyva intervencija ir parama šeimoms. Tai yra labai svarbus dalykai siekiant užtikrinti integraciją į švietimo sistemą. 83 procentai žmonių su negale e, mokosi jiems skirtose švietimo institucijose ir tai sukelia sunkumų kurtiesiams vaikams ypatingai. Kurčiųjų organizacijos Ispanijoje teigia, kad e, jeigu tie vaikai yra perkeliami integruojami į vidurinės mokyklas, tai yra labai gerai, jie pasiekia gerų rezultatų. 90 procentų vaikų ir paauglių e, naudoja žodinę kalbą, 90 procentų šeimų atsižvelgia į tai, kai renkasi mokyklą savo vaikams, tačiau išlieka labai daug problemų, kurias būtina spręsti. Ekonominės krizės laiku e, visi šie klausimai tampa dar aktualesni. Šiandien aukštesnio išsilavinimo lygyje ne visiškai atstovaujama yra žmonėms su negale. Mažiau negu vienas procentas universitetų tarta lankančiųjų yra žmonės su negale. Išsilavinimas yra labai svarbus siekiant įgyti darbo vietą vėliau ir siekiant pasinaudoti visomis socialinėmis teisėmis. Šių žmonių integracija yra labai svarbi siekiant užtikrinti visą visuomenės gerovę. Ačiū. Eh, Ačiū prieš suteikdama žodį Marijai Johansen iš Švedijos neįgaliųjų federacijos. Norėčiau atsiprašyti visų jūsų iš anksto, dėja turėsiu anksčiau išvykti dėl to, kad turiu išskristi. Ir šiam posėdžiui pirmininkaus ponas Koža, o dabar suteiksiu žodį Marijai Hansen. Prašom. Ačiū. Prieinamos paslaugos yra nepaprastai svarbios mums, kad galėtume pasinaudoti savo žmogiškomis ir pilietinėmis teisėmis. Turime suprasti, kad žmonės yra įvairūs, skirtingi, jų startinė padėtis yra skirtinga. Visą tai susiveda į demokratijos klausimą. Tai yra iš ankstinė sąlyga siekiant užtikrinti tvarų e, vystimasi. Ir argumentas, kad visa tai kainuoja per nelik daug, reiškia, kad e, visiškai ignoruojamos teisės. Aš manau, kad negalima įkainoti žmogaus gyvybės, žmogaus egzistencijos, net ir turtingos šalis, tokios kaip Švedija, girdi, kad per nelik daug kainuoja žmonių su negale integracija. Aš manau, kad neįgaliųjų judėjimas Švedijoje e, susisiekė su ekonomistu Dan Anderson ir pabandė pažiūrėti, kokią naudą visuomenę pamatytų, jeigu žmonės su negale būtų integruoti. Kitos šalis taip pat atliko panašius tyrimus ir jie rodo, kad prieinamumas atsiperka Jis atneša naudos ir dividendų daugybei žmonių. Ir žmonių integracijos kaštai turi būti palyginami su žmonių atskirties kaštais. Galime pažiūrėti į žmonių gaunamus atlyginimus. Ir aš galėčiau pasakyti, būdama čia Europos parlamente, kad turime praktiškai gyvendinti tokių tyrimų išvadas ir rekomendacijas. Šiuo metu gyvename krizėje, atėjo laikas investuoti į ateitį. Būtent ekonomikos nuosmukio laiku turime būti drąsus ir kovoti už visų lygias teisės ir lygią vertę. Turime sustiprinti pastangas vykdant priemonės, kurios skatina prieinamumą, nes, kaip jau sakiau, negalime pasakyti, kiek kainuoja žmogaus gyvybė ar atskiro žmogaus gyvenimas. Turime suvokti, kad visa tai galiausiai atneš naudos visiems. Taigi mes ketiname pateikti savo indėlį raštu ir norėtume, kad jis būtų įtrauktas į posėdžio protokolą kaip priedas. Ačiū. Labai Jums ačiū už pasisakymą. Aš dabar norėčiau kreiptis į Jūs visus ir laikytis Jums kalbėti skirto laiko limito, nes laiko turime nedaug Taigi šiuose ekranuose jūs galite matyti, kiek laiko jūs jau kalbate. O dabar perduosiu žodį kolegai iš Italijos, Tomaso Danielė. Ir norėčiau paprašyti Austrijos atstovo iš Austrijos neįgaliųjų tarybos Bernadette Feštaint pasiruošti perimti žodį po to. Prašom. Labai sudėtinga, ką nors pasakyti originalaus dabar, kai taip įsisubavo diskusijos. Tačiau mes e, turime pasmerkti e, tai, kad Italijos vyriausybė visiškai atsisakė gyventi socialinę politiką skirtą neįgaliesiems negali būti nieko be mūsų. Tas principas buvo visiškai pamirštas, dabar yra viskas apie mus be mūsų. Vyriausybė e, neigia e, gerbojo valstybės principus, mažina finansavimą politiko, e, finansavimo politiką nukreiptą prieš žmonės su negale, skirtą žmonėms su negale. E, turime galvoti apie paramą, pensijas ir mokesčių politiką. Be mūsų, nepasiklausus mūsų, yra įgyvendinama labai su žiauri griežta kampanija, priemonės ir tai trukdo mūsų, žmog, e, mūsų visuomenės vystimusi. E, Italija pasirašė konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Reikia, kad ji būtų įgyvendinta dabar. Mes raginame Europos parlamentą, kitas Europos institucijas e, parodyti atsakomybę gyvendinant žmonių su negale teisės. Mes tikrai išgirdome šį rytą labai padrasnančių minčių iš e, parlamento vadovo. žmonės su negale negali pakelti e, krizės naštos, tai yra nemoralu. Reikia visiškai pakeisti dabartinę politiką. Mes norime, kad būtų investuojama į neįgalumą, į žmonių su negale problemas, kad uh, užtikrintas būtų geresnis gyvenimas tiems žmonėms. taip pat reikia nepamiršti, kad ir mes galime prisidėti. Mes dabar neišradinėjame dviračio, bet turime gyvendinti solidarumą ir žmogaus teisių principus. Solidarumas yra pagrindinis e, viduržėmio regiono visuomenės elementas, pagrindas. Mes norime taip pat, kad būtų e, orumas nepamirštas jokiose politinėse priemonėse. Taigi yra iššūkis, bet mes, e, tai yra iššūkis, bet mes neprarandame vilties. Ačiū Jums už pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai iš Austrijos, kolegiai Bernadette Feuerstein. Paskui paprašysiu Europos parlamento narių Nils Torvalsen pirmiausiai pasisakyti. Po to dabar žodis e, kolegiai iš Austrijos. Pasirodo, kad kolegė netvyko, tuomet Nils Torvalds kalbės, o vėliau E, pasisakys Prancūzijos atstovai. Ačiū pirmininkė, sveiki visi. Aš uh, civilinėme gyvenime uh, vadovauju intelektualų neįgaliųjų asociacijai. Atsiprašau žmonių su intelektos sutrikimais asociacijai. Prastai, kai susitinku su žmonėmis, manęs jie klausia, kaip tavo sūnus e, laikosi, aš paklausiu, kuris turiu keturis sūnus. Bet tie žmonės dažniausiai klausia apie mano vyriausią sūnų, o šiandien norėčiau pakalbėti apie trečiąjį e, sūnų Kristoferį. Kristoferis turi XXX, e, XXI chromosomą, dėl to jo intelektas yra sutrikęs. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dėl savo tam tikrų e, trūkumų jisai e, turi labai mažai susirasti šansų, e, susirasti darbą. Žinome, kokia yra e, nedarbo skaičiai. Kai kuriuose šalyse e, nedarbo lygis katastrofinį lygmenį pasiekė dėl krizė. Dėl to labai sudėtinga apginti e, gerbuvio visuomenę, kokią mes ją pažįstame Suomijoje. Bet e, tie žmonės, kurie turi negalę, gali dar labiau nukentėti negu bet kokia kita grupė ir mes turime kovoti, turime E, suvokti, kad jeigu mes pralaimėsime šią kovą, tai pasiekmes bus baisios. Ačiū. Labai Jums ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį šio pal iš Vengrijos ir norėčiau kreiptis į kitą Europos parlamento narę, Marian Harkin. Ji e, turėtų būti pasirengusi pasisakyti po to. Ačiū. Krizės, jos padarinių įveikimas yra tai, apie ką visi kalbame. Kalbam apie švietimą, užimtumą, bet visas e, klausimas susiveda į tai, ar mes užtikriname e, E, prieiga visiems prie šių prekių, o galbūt kas nors mums e, spe, e, daro kliūtis. Labai svarbu, kad mes turėtume tikrą europinio masto struktūrą ir reikia šalinti tas kliūtis. Mes turime kovoti už tai. Ir manau, kad E, turėtume e, suvokti, ką žmonės gali daryti, ko negali. Reikia galvoti apie užimtumą, nedarbo mažinimą. Turėtume paremti įvairias socialinės, ekonominės programas. E, jau yra tam tikrų dalykų, bet reikia plėtoti juos, reikia mėgsti tinklus. Mums nereikia kovoti vieniems su kitais, mums reikia laikytis iš vien krizės metu. Ir reikia ne tik tai kovoti su kliūtimis, bet taip pat ir e, galvoti, kaip pasinaudoti e, novatoriškais sprendimais technologijomis. Daugumai mūsų reikia tokių technologijų, kadangi jos mums leidžia e, imtis pilna verčio vaidmens kasdienėme gyvenime mūsų visuomenėje. Ačiū. Dėkoju, ačiū, kad jūs nepamiršote, jog reikia kalbėti glaustai. Dabar Marian Harkin. Ir prieš teikdamas į žodį, kad pasakysiu, kad Ilja Seifert iš Vokietijos turėtų pasirengti kalbėti po to. Ačiū pirmininkė. Šiandieną kalbame apie tai, kaip reikia gyventi Junktinių tautų konvenciją krizės kontekste. E, visiems, ypač neįgaliesiems, tiems, kurie yra nustumti į šoną, kurie yra pažeidžiami dėl vairių priežasčių krizė. Pirmiausia, ekonominė krizė gali turėti nepaprastai baisių pasiekmių. Mes girdėjome, ką kalbėjo kolegos iš Italijos, Čekijos, Graikijos apie e, pasiekmes jų valstybėse narėse. Mes matome, kad krizė sustabdė socialinį progresą, netgi stumė jį atgal e, nes galvojam pirmiausia apie ekonominę situaciją ir matome, kaip neigiamai paveikia e, tai gyvenimo kokybę dėl paslaugų mažinimo tiek e, asmeniniu lygmeniu, tiek šeimoms gyvenimas tapo labai sudėtingas dėl to, kad mažiau išteklių, mažiau išteklių rūpybai, mažiau paslaugų ir dėja daugeliu žmonių su negale e, yra dabar teikiama mažiau pagalbos paslaugų, jie nebegali gyventi nepriklausoma ir tai yra nepaprastai skaudu daugeliu žmonių. Mes e, galime kalbėti ES apie mobilumą, bet jeigu žmonės neturi, e, kas jiems padeda, kaip apie tai galima kalbėti. Dar vienas e, pastebėjimas krizės kontekste. Praeitą savaitę parlamente e, E, buvo paskelbta e, metinė apžvalga ir matome, kad prognozijas Europoje yra labai liūdnos. E, kalbam apie Europos semestrą. Jo metu įvertinama ES pažanga siekiant įgyventi strategiją Europa 2020. Deja, pažangos ataskaita ta yra susijusi tik su ekonominiais rodikliais, fiskalinė politika, stabilumo programomis, tačiau nėra jokių socialinių kriterijų, nėra ryšio tarp socialinių e, aspektų ir taupimo politikos. E, bet e, jeigu tai bus, tai mes ir toliau nepastebėsime tų dalykų, reikia išbristi iš krizės kitaip, negu kad į ją įėjome. Mes taip pat turime užtikrinti e, ryšį tarp ekonominės politikos, socialinių elementų, nes e, kitaip mūsų socialinė politika nukentės. Most szeretném megadni a szót. Dabar norėčiau steigti žodį ir Zaifert iš Vokietijos, o po to Italijos neįgaliųjų forumo atstovui Pietro Frenčionį bus suteiktas žodis. Sehr viel, sehr kluges. Ačiū. Šiandien daug protingų dalykų buvo išsakyta, tai jų nekartosiu, tik tai akcentuosiu tris dalykus. Visų pirma, vis kalbame apie tai, kaip visi kovojame, kad turime žmogaus teisų krizę. Aš noriu pasakyti, jog jungtinių tautų konvencija yra pagrindas, ant kurio turi būti statoma, plečiama vis, viskas. Tai turi būti visa tai, kas daroma dėl žmonių su negale ir visų kitų žmonių, irgi turi būti paremta ta konvencija. Uh, Jeigu norime pasiekti pažangos, negalime leisti šalims už ES ribų, pavyzdžiui, Balkanų valstybėms ar kitoms būti blogesnė situacija. Mes turim jiems ištiesti pagalbos ranką, kitaip negalėsim džiaugtis ir patys. Mm, Vokietija jau ir taip kritikuojama, kadangi federalinė vyriausybė trukdo patvirtinti penktą kovos su diskriminacija direktyvą. Tas tiesa, mums dėl to labai gėda, bet visos neįgaliųjų organizacijos Vokietijoje kovojo už tai, kad ši penktoji kovos su diskriminacija direktyva būtų patvirtinta ir mes tikrai stengsime įsitikinti savo valdžią dėl to. Na ir paskutinis dalykas, jei sugebėsime užtikrinti tokį uh, žmogiškumo lygį, to, to, jeigu mūsų žmonė galės pasiekti tokį lygį, kokį turi garantuoti jungtinių tautų negalių teisų konvencija. Ir jeigu galėsime tai padaryti ne vien tik tai neįgaliųjų judėjimo kontekste, tai tuomet galėsime kalbėti apie tikrą pažangą ir apie tikrą žmonijos pergalę. Ačiū. Dabar kolega Šilčionė iš Italijos, o Modi Pijot iš, ats, iš Prancūzijos e, pasisakys po to. Ringrazio gli europarlamentari presenti. Noriu padėkoti parlamento nariams, kurie atvyko į mūsų posėdį šiandien. Žmonės su negale tai yra išteklis, o ne išlaidos. Mes turime kalbėti apie tai. Mes nusipelnome gyventi oriai ir naudoti savo žmogaus teisėmis. Jeigu mes negalėtume prisidėti prie visuomenės gyvenimo, ne vien ekonomiškai, bet ir kitomis prasmėmis, tai būtų pralaimėjimas žmonijai. Ir turime rasti kelią įveikti krizę. Priešingų atvejų pažeisime ne tik tai žmogaus teises, ne tik tai konvencijos nuostatas, bet tiesiog nesugebėsime nieko sutaupyti. Negali iš vaiko timti e, visų galimybių e, ir nepaversti jo e, paskui suaugusiu be, be jokių galimybių, be jokios ateities. Tai tas uh, Įtin aktualu yra šeimoms, e, motinoms dažniausiai, kurios e, dažniausiai turi atsisakyti e, savo mokamo darbo ir rūpintis savo šeimos nariais. Socialinė kaina yra milžiniška. Žmonės su negale yra didžiausia visuomenės grupė, kuri dar neturi galimybių visateisiškai dalyvauti darbo rinkoje. Reikia tinkamų priemonių, kad būtų galima užtikrinti jiems autonomiškumą per visą jų gyvenimą. Tai sumažintų socialinės išlaidas ir tai būtų naujas, na, naujas išteklių šaltinis visuomeniai. Noriu priminti, kad konvencijos 12 straipsnį kalbama apie teisinio veiksmumo, veiksmumo pripažinimą statymo kiste. Kas atsitinka su tokiais asmenimis, kai jie negali įgyveninti savo teisų, jeigu jie, ne, kai jie negali savo minčių išreikšti žodžiu ar gestais? Konvencijoje yra pasakyta, kad tie, kurie negali priimti sprendimų patys, turi gauti reikalingą paramos sistemą turi būti kažkas, kas jam padėtų, globotų. Tai apima visas bendravimo formas, kurios turi įgalinti tokius asmenys priimti sprendimus patiems. Ačiū. Maudi Piot iš Prancūzijos. Po to. Tiesa, dar noriu paprašyti Admirjonės Luis Majat iš Ispanijos pasiruošti po to kalbėti. Bonjour, euh, Maudi Pio, prezident. Modifiop moterų, už, kurios pasisako už veiksmus atstovė, ypač kalbant apie žmonės su negale, kalbant, aš noriu akcentuoti moterų situaciją, ypač moterų, kurios susiduria su smurtu, kuomet jos yra negalios situacijoje 36 procentai ir moterų patiria smurto situaciją, 72 procentai moterų su negale susiduria su smurtu ir tai yra dažnai ir seksualinis smurtas. Moteris, kurios turi negalę, dažnai neturi galimybių netgi pat teikti skundą, pareiškimą dėl tokios situacijos. Ir tokia, tokia situacija turi būti padarytas galas. Yra netgi valstybių, kur iš viso nėra teikiamos paslaugos tokiams moteriams. Yra, pavyzdžiui, kai eina kalba apie motinystės visą priežiūrą, e, e, priežiūrą neštumo gimdymo metu, nėra užtikrinamas tų paslaugų prieinamumas moteriams su negale. Būtina kažką padaryti tokia srityje, nes jeigu moteris su, su negale e, yra, ji turi kiekvieną dieną kovoti už savo teises ir mes turime kaip piliečiai tikrai imtis veiksmų. Ai, matome, kad krizė toliau evoliucionuoja ir jeigu mes norime tą krizę įveikti, būtina užtikrinti, kad moteris dalyvauti visur, visose sritise, taip pat ir moteris su negale, kad jos būtų, joms būtų atstovavimo visose komisijose, visose sprendimų prieimimo struktūrose, kad jos būtų realiai visuomenės narės. Mes esame visuomenės dalis šalis, mes turime savo teises, tai mes turime išsakyti savo poziciją. Ir aš manau, kad turi pakeisti ir vyrai, ir moteris savo požiūrį. 22 procentai moterų su negalio Prancūzijoje negali rasti darbo. 46 procentai vyrų negali rasti darbo, kai jie yra negalų, ne, turi negalę. Tai aš manau, kad būtina atsižvelgti situaciją ir ar, tinkamai atst, uh, užtikrinti jų atstovavimą, vis, priimant visus sprendimus. Spanyolországból Arma Jones. Dabar Arma Jones Luis iš Ispanijos ir norėčiau paprašyti paskutinio uh, kalbėtojo šioje sesijoje Peter Lambrecht pasiruošti perimti žodį vėliau. Dėkuoju. Žmonių su negale Ispanijoje tarybos vardu aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę šiandien pasisakyti šiuose diskusijose vykstančios Europos parlamente. Kaip jau buvo sakyta ne kartą, ekonomikos krize labai ženkliai paveikė žmonės turinčius labiausiai, daugiausia poreikių. Tai yra žmonės su negale ir profesionalius darbuotojus, kurie jais rūpinasi. Iš tiesų žmonės e, mažiausiai prisidėję prie krizės atsiradimo kenčia labiausiai. E, žmonių orumas, žmonių vertė dėl to kenčia ir jie labai daug praranda dėl biudžeto apkartinimo. Prancūzijos, prancūzų filmas Liečiamieji E, čia labai būtų geras pavyzdys. Ir labai dažnai yra diskriminuojami e, tie žmonės, kurie neturėtų būti. Reikia užtikrinti laisvę ir vyriausybė turi tuo pasirūpinti, vyriausybė atstovai, kurie yra renkami demokratiniu būdu. Žmonės su negale taip pat turi teisę į orų gyvenimą. Turime iš tiesų atsisakyti tų dalykų, kurie menkina žmonių orumą. Turime prisidėti prie novatoriško darbo formų kūrimo. Turime įtraukti žmonės, turinčius įvairių gebėjimų į darbo rinką. Deja, šiuo metu to nedarome. Žmonės su negale nėra problemos dalis, jie yra sprendimo dalis. Galima kalbėti apie dvi kančios rūšis. Viena jų yra neišvengiama, nieko čia negali pakeisti, bet iš kitos pusės kančias galima sumažinti, užkirti tam kelią ir visi turime tą padaryti. Turime atlikti savo vaidmenį. Tie, kurie to nedaro, mums visiškai nepadeda, netgi priešingai. Ačiū. Köszönöm. Most pedig utolsó felszólalóknak. E, dabar suteiksime žodį paskutiniam norėjusiam pasisakyti Peter Lambrechts. Prašom. Aš esu Peter Lambrechts iš Europos nepriklausomo gyvenimo tinklo. E, šis tinklas vienyje daugybę organizacijų Europoje. Mes matome, kokia yra krizės įtaka, koks yra krizės poveikis. Mes norime atkreipti dėmesį, parlamentarų dėmesį, ES institucijų dėmesį į tai. Pilietinė visuomenė turi e, atlikti savo vaidmenį, vyriausybinės organizacijos e, turi veikti. Šis e, klausimas yra traukiamas į darbo tvarkės dėl to, kad moksliniai tyrimai rodo, kad krizės poveikis yra žlugdantis. Taigi, ką mes galėtume padaryti? Mes skambiname pavojaus varpais ir norime, kad politikos formuotojai ir visuomenė jautriai pažiūrėtų į šį klausimą. Mes kita vertus galėtume nuveikti dar daugiau. Mūsų tinklas parengė pasiūlymą dėl e, rezoliucijos. Ir tai nėra tas pats dokumentas, kuris bus šiandien patvirtintas. Mūsų tikslas yra parengti ir pasiūlyti rezoliuciją, dėl kurios būtų balsuojama Europos parlamente. Mes mm, norėjome parlamentarų konsultacijų kai kuriais klausimais ir mūsų tikslas yra pateikti klausimą žodžiu, į kurį būtų atsakyta Europos parlamente. Mes palaikome ryšius su žimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariais, kad jie įtrauktų šį klausimą į savo posėdžio darbo atvarkę. Ir mes norėtume, kad galiausiai e, šis klausimas virstų rezoliuciją, kurią patvirtintų Europos parlamentas. Tai yra didžiulis tikslas tokiai mažai organizacijai kaip mūsų, bet mes labai stengiamės, taip pat sulaukime didžiulės paramos iš kitų nevyriausybinio organizacijų ir kitų žmonių. Norėčiau pasinaudoti e, šią progą ir informuoti Europos neįgaliųjų parlamentą apie ataskaitą. Aš palaikysiu ryšius su neįgaliųjų forumu. Rengiant šį dokumentą mes turime teikti paramą visiems neįgaliesiems, turime paraginti neįgaliuosius kreiptis į jų nacionalinių parlamentų atstovus, prašant palaikyti šią iniciatyvą. Taigi dėkoju už šią galimybę ir mes norime teisų, o ne labdaros. Ačiū. Labai Jums ačiū. E, manau, kad ši kalba buvo išties labai puiki. Negalėjom geresnę kalbą baigti šios plenarnės sesijos dalies. Mums reikalingos priemonės ir iniciatyvos. organizacijos atstovaujančios asmenys su negale patys turi būti atsakingi už tokias iniciatyvas ir mes turime dirbti iš vien, dirbti kartai, e, kartu. Baigėme antrąją e, sesiją, e, kaip suprantu, šiek tiek atsiliekame nuo numatytos darbo atvarkės, o dabar perėsime prie trečiosios sesijos dalies, bet prieš tai pažiūrėsime vaizdo žinutę, ponas Van Rumpoj perduos savo žinutę Europos tarybos pirmininkas. Išklausykime jo pasisakymą. todos.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 rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát, addig azt... Kągi, kol bus išspręstos techninės kliūtis, manau, turėtume imtis darbo. Ir aš norėčiau dabar kreiptis į trečiosios konferencijos dalies pirmininkus ateiti ir užimti jiems skirtas vietas.

Buenas tardes a todos y a todas. Labą dieną. Pradėsime trečiąją sesiją. Prašau dabar sustabdyti vaizdo žinutę, kad galėtume išklausyti pirmininkaujančios pasisakymo. Ačiū. Aš esu Ispanijos moterų neįgalumo grupės ir pirmininkė ir moterų komiteto pirmininkė. Man didžiulė garbė pirmininkauti šiai sesijos daliai. Drauge su Europos parlamento neįgalumo intergrupės pirmininko pavaduotoju Klaudijo Morganti, kuris prie mūsų prisijungs jau netrukus. Šį rytą mes turėjome išklausyti pono Van Rumpo žinutę, Europos tarybos pirmininko žinutę, tai jo pasisakymo išklausysime dabar. O po to suteiksime jums galimybę pateikti savo pastabas persons with disabilities. Our actions to restore economic growth and employment. Mūsų veiksmai dėl augimo yra veiksmai, kurie skirti užtikrinti sąjungos socialinį modelį, kuris yra skirtas 500 milijonų žmonių, kadangi Europa yra vertybių ir žmonių projektas, projektas su širdimi. Linkiu Jums labai vaisingų diskusijų šiandien. <laughs> Yo creo que fue la última parte. Voy a pedir. Bijau, kad mes matėme tik tai pas, gir, paskutinę dalį matėme ir prašysiu nuo pradžios dar paleisti šį vaizdo įrašą. Creo que hay algún pequeño problema. Bijau, kad yra problemų dėl video medžiagos, kol jos sprendžiamos. Pradėkime šitą sesiją. Kaip visi žinome, mes kalbėsime apie judėjimo laisvę ir pilietybę ir sėsime tai su asmenimis e, su negale. Mes turime dar daug įveikti kliūčių, kurios trukdo judėjimo laisvai, kurios trukdo uh, įtvirtinti pilietybės teisės neįgaliesiems. Uh, šiandien ryte mes e, labai anksti išvykome iš Madrido ir kai atvykome, supratome, kad viena iš mūsų kolegių ji turėjo pasitelkti tarnybą specialią, kuri turėjo atvežti ją ir ta tarnyba pamiršo e, neįgaliųjų vežimėlį įdėti. Tai yra svarbiausias e, instrumentas priemonė, kuri užtikrina judumą. Aš e, įsivaizduoju, kad jūs su manim sutiksite, kad tai yra piliečių teisės e, ir viena iš tų teisių yra laisvas menų judėjimas Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje. Jos, uh, uh, kuri, kurioje e, ratifikuojama pirmą kartą žmogaus teisų e, konvencija skirta e, žmonių su negale teisėms. Ir tas daroma 24 šalių vardu, tiksliau 24 šalis 27 jau yra ratifikavusios šią konvenciją. Ir ten kalbama apie prievalės ir taip pat e, nustatomi reikalavimai vyriausybėms, e, kalbam apie žmogaus teisės, kurios turi būti užtikrintos asmenims su negale. Konvencijoje kalbama apie e, prieigą, tai yra viena iš pagrindinių teisių, kad būtų galima įgyventi kitas pagrindinės teisės. Tai yra priemonė kuri bū, turi būti taikoma visur, vertikaliai, horizontaliai, visose politikos priemonėse, kurios e, galioja ES valstybės, narė, valstybės narėse, ypač e, to, e, tose, kurios ratifikavo šią žmogaus teisų priemonę, šį dokumentą. Tai yra principas, dokumentas, kuris užtikrins, kad pagrindinės laisvės žmogaus teisės e, bus įtvirtintos e, žmonėms su negale. Ir e, devintasis konvencijos straipsnis kalba apie tai, kad prieiga yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Žmonės su negale turime turėti teisę gyventi nepriklausomai ten, kur norime gyventi ku, ir su kuo norime gyventi. Ir E, turime teisę dalyvauti visose visuomenės gyvenimo aspektuose - švietimo sistemoje, užim, sveikatos apsaugos sistemoje, e, kultūros srityje, laisvalaikio srityje, taip pat politinėme gyvenime. Konvencija labai aiškiai kalba apie tai, kad e, šalis narės turi įgyvendinti savo prievolės. Ir uh, turi imtis visų atitinkamų priemonių, kad būtų galima užtikrinti prieigą žmonėms su negale, kad e, turi būti užtikrintoms jiems e, vienodos sąlygos naudotis informacijos technologijomis, e, urbanistinė aplinka, kitos, kitų paslaugų srityje. Bet ar tikrai viskas taip ir yra, ar dabar užtikrinta lygybė, ar mes galime naudotis mūsų pagrindinėmis e, laisvėmis, ar tikrai taip yra. E, bijau, kad e, turime dar atsakyti neigiamai. Mes e, asmenys su negale iki šiol negalime naudoti savo tikromis teisėmis, savo tikromis teisėmis laisvai judėti. E, patiriame daug kliūčių visose gyvenimo srityse. Ir e, prieigos sąlygos yra labai skirtingos. Net ir e, vienoje šalyje, kuri yra prisijungusi prie konvencijos, tame pačiame regione egzistuoja skirtingos e, sąlygos kurios trukdo laisvam judėjimui. Pasižiūrėkime į transporto sritį. Kalbėjau aš apie kolegą, kas įvyko šiandien ryte. Uh, Taip pat pasižiūrėkime, kaip galima naudotis tam tikrais produktais. Mobilieji telefonai, pavyzdžiui. Yra daug kliūčių ir e, paslaugų gavimo srityje, ar tikrai mes galime naudotis tomis pačiomis paslaugomis sveikatos apsaugos, e, bendruomenės paslaugomis Europos Sąjungoje, mūsų pačių šalyse, ar egzistuoja lygybė? visuose miestuose? Toli gražu. Pernai e, buvo e, parengtas leidinys lai, judėjimo laisvė mūsų organizacijoje ir ten buvo kalbama apie tai, kokios egzistuoja kliūtis, labai rimtos kliūtis, naudojantis paslaugomis ir e, kurios e, neužtikrina lygybės asmenims su negale. Dabar e, žinome, kad pareikštos trys svarbios iniciatyvos Europos komisijoje. Tai yra Europos aktas dėl prieigos, bet kiek laiko praėjo Mes jau pavargome laukti tol, kol komisija prisims tokį įsipareigojimą. Ir dabar nu, galiausiai vasarį bus patvirtintas šis aktas. Mes seniai kalbėjome, kad reikia tokio akto, ambicingo akto, kuris apimto visas sritis, e, kur E, ku, apie ką kalba konvencijos dėl asmenų su negale teisų devintas straipsnis. Mes e, dabar išgyvename labai svarbų momentą, laukiame daugiau kaip dviejus metus, kol bus paskelbtas teisėjai kūros pasiūlymas dėl viešųjų tinklalapių, dėl socialinės informacijos. Ar mes galime internetu naudotis visomis interneto paslaugomis neįgalieji ES? Tikrai ne. E, yra, kalbu apie e, nuotolinės paslaugas ir Europos neįgaliųjų forumas e, yra išsakęs nuomonę, kad reikia dar labai daugą padaryti, kad būtų galima įtvirtinti žmonių su negale e, teisės. Toliau e, direktyva dėl e, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos, jos peržiūra. E, labai svarbu atsižvelgti ir į neįgaliuosius šioje srityje, pavyzdžiui, jų įdarbinimą. Šiais metais, šie metai yra pilietė pilietiškumo, pilietybės metai paskelbti Europos Sąjungoje. Ir reikia kalbėti taip pat apie žmonės su negalės. Taip pat reikia e, pripažinti tuos asmenis kaip lygiaverčius, nes ES yra labai daug piliečių, kurie netraktuojami e, taip pat kaip kiti piliečiai. Ir tai reiškia, kad tai žmonės yra civilinė prasme mirę. Jie negali, pavyzdžiui, balsuoti, negali e, kurti šeimos, negali gyventi, kur nori, negali turėti e, banko sąskaitos. Taigi dar priimant sprendimus reikia labai daug ką padaryti. E, nepamirškime, e, moterų ir vyrų su negali neligybės labai yra daug problemų susijusių su moteris su negale patiria nepaprastai daug problemų. Ir aš tikiuosi, kad mes e, šiandieną galėsime pasidalyti mintimis, išsakyti pasiūlymus, kurie mums bus naudingi kurti Europą, kurioje nebus neligybės. Ir E, kuri bu, visuomenė, kuri bus atvirai kur, ir kurioje bus atsižvelgiama į e, žmonės su negale. Dabar iškart suteiksiu žodį poniai Sirpai Pietikainė. Atsiprašau už tai, kad galbūt negražiai ištariau jūsų pavardę, ponia Pietikainen, kuri yra vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vicepirmininkė. Tikiuosi, kad ji yra. Prašom, Sirpa, žodis jums. Thank you very much and uh, thank you ladies and gentlemen. Labai ačiū, ponės ir ponai, už šią galimybę kreiptis į jūs kalbant apie prieinamumo klausimus ir tai, kaip mes juos sprendžiame vidaus rinkos komitete čia Europos parlamente. Visų pirma, labai trumpai noriu paliesti dvi kertinės mintis, kurias jūs šiandien aptarėte ir anksčiau aptarinėjote. Visų pirma, tai yra konstitucinių teisių e, klausimą. Mes kalbame apie konstitucinės teisės, tai yra subjektyvios teisės. Ir čia aš turiu pasakyti, kad mm, mūsų darbe, teisėkurnėme darbe, būtent tai turima omenyje. Tai yra tai, kas yra sutarčių apibriešta ir garantuota. Tai yra tai, kas yra privaloma komisijai, parlamentui, uh, priimant teisės aktus, į ką privaloma atsižvelgti. Tai nėra savanoriškas dalykas, nors labai dažnai apie tai pa pamirštama ir nepakankamai tai atsižvelgiama. Antra, noriu jums priminti apie parlamento su bendras pastangas priimti direktyvą kovai su bet kokio tipo diskriminacija. Man atrodo, tai turi būti galutinis tikslas kaip priemonės e, kuri leistų spręsti visus horizontaliuosius klausimus susijusius su prieinamumu neįgaliesiems, kalbant apie konstitucinės ir pagrindinės teises. Taigi, ta bendroji savoika yra tas visa apimantis principas, kuris turi apimti visus sektorius ir visus klausimus, kuriuos nagrinėjame mes čia. Tai yra palankias sąlygas sukūrenti aplinka, sudaranti galimybės, įgalinanti aplinka. Tai yra, reiškia, reikia ne tik tai šalinti kliūtis, kurios egzistuoja dabar, bet reikia žengti dar vieną žingsnį į priekį ir imtis įgalinančių pozityvių veiksmų, kurie leistų neįgaliems žmonėms būti lygiems su visais kitais, būti, remtis vienodų pagrindų. Taigi, kalbant apie Europos parlamento vidaus rinkos komitetą, reikia paminėti tokius mūsų srities klausimus kaip viešiai pirkimai, keleivių teisės e, ir interneto prieinamumas Kadangi kalbame apie subjektyves teises ir individus, tai labai svarbu pabrėžti dalyvav... dalyvavimo, atstovavimo aspektą. Į tai visų pirma reikia atsižvelgti. Tai reiškia, kad kai eina kalba apie prieinamumą, jis turi, visose teisės aktuose turi būti užfiksuotas, kad įvairios, įvairia negalė turinčios menų grupės turi. Tu, būti formaliai įgalintos dalyvauti konsultacijose, sprendimų prieimime, kai yra nusprendžiama, pavyzdžiui, kas yra prieinamumas ir ar tas ar kitas dalykas užtikrina prieinamumą. Aišku, kad tokias struktūras mūsų teisės aktos įtvirtinti gan sudėtinga, kadangi mes, mes netai planuojame teisės aktus, Tad jeigu pradėčiau nuo viešųjų pirkimų. Visų pirma, kas svarbiausia, tai kad būtų geros kokybės prekes ir paslaugos garantuotos visiems piliečiams, kad kokybė būtų gera, kad ekonominės sąlygos būtų geros, kad būtų aplinkosauginė socialinė atsakomybė garantuota. Uh, Tai su tokiamis prielaidomis dar, kad būtų ir gera kaina, kaip, kaip galima geresnė užtikrinta. Tai kai perkame kažką, tai mes kaip žmonės, aišku, kurie naudojame paslaugas ar prekes, esame skirtingi. Visuomet iš anksto prieš sudarant pirkimų sutartį konkurse turime įvertinti skirtingų vartotojų grupių interesus ir poreikius. Pavyzdžiui, kai yra perkamos būsto paslaugos, informacinių technologijų paslaugos ar viešo transporto, medicinių paslaugų ar kitos paslaugos, visas spektras paslaugų prieš patvirtinant viešojo pirkimo ir procedūrų rezultatą, visų pirma, įvairios e, vartotojų grupės turi būti aktyviai įtrauktos į konsultacijų procesą. Tai reiškia, kad turi būti aktyviai konsultuojamasi su nevyriausybinėmis organizacijomis, kuris dirba neįgalių teisų srityje. Ir tai reiškia, kad mes aktyviai turime siekti eiti, susi, per pokalbius, per um, įvairius seminarus, per nuomonių apklausas. Turime imtis aktyvių priemonių, išsiaiškinti skirtingų vyrų ir moterų su skirtingomis negaliomis poreikius ir reikalavimus tai konkrečiai paslaugai, kad žinotumėm, ką jie kaip individai, kaip žmonės patiria, kas yra pozityvūs veiksmai, kurie gali užtikrinti prieinamumą. Taigi visą planavimo procesą reikia apsukti visai kitą pusę. E, visi konkursai turi vykti kitaip, nei vyksta dabar. Viskas turi būti apversta aukštinkojomis. Reikia pradėti nuo visų pirma įvairių interesų grupių poreikių apžvalgos įvertinimo. Toliau kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras, aišku, labai svarbu užtikrinti paslaugų kokybės priežiūra. Labai dažnai tas asmuo, ta viešoji institucija, kuri perka paslaugas, nėra ta pati, kuri paskui tas paslaugas naudoja. Taigi klausimas yra tas, kas turi turėti teisę prižiūrėti, kontroliuoti um, tų suteiktų paslaugų kokybę. Tai reiškia, kad čia vėlgi turi būti labai skirtingos interesų grupės atstovavimas. Pavyzdžiui, jeigu yra asmenys su intelekto sutrikimais ar komunikavimo negale, ne visuomet yra lengva į aiškiai žinoti, kokios yra tavo teisės, kas yra pažadėta dėl teikiamų paslaugų kokybės, kaip gali uh, pavyzdžiui, apskūsti kažką tai, pateikti kažkokius tai reikalavimus dėl kokybės, jeigu ta kokybė nėra tokia, kokia buvo žadėta ar kokia yra reikalinga, atsižvelgiant į to asmens poreikius ir, ir, ir jo požio tašką. Taigi, ką mes komitete darome, mes vis dar, aišku, esame dėrybų procese, nes yra labai dar daug neišspręstų klausimų dėl viešųjų pirkimų direktyvos, bet mes siekiame tokių formuluočių atitinkamuose straipsniuose, kad būtų aiškiai apibrieštas asmenų ginančių, organizacijų ginančių asmenų su negale um, dalyvavimo vaidmuo, um, dalyvavimo galimybės, tai yra, kad jie uh, turėtų galimybę susipažinti su visomis procedūromis, kad turėtų galimybės apsilankyti paslaugų teikimo vietose, apklausti paslaugų gavėjus, atlikti reikalingus tyrimus, aiškinti situaciją su prekių ir paslaugų teikėjų ar ta vieša institucija, kuri yra atsakinga už tų paslaugų pirkimą. Ir aš labai rimtai kalbu, kad mums tikrai reikia sustiprinti įvairių interesų grupių, tai yra asmenų su negale interesų grupių balsą, kad jis garsiau girdėtųsi. Dažnai tos suinteresuoto grupės yra nedidelės, gali būti, kad paslaugos yra teikiamas labai nedideliam skaičiui paslaugų gavėjų ir jų balsą reikia jų, jų balsas toli nenukeliautų, jei nebūtų papildomų e, sistemų, papildomų struktūrų, kurios padėtų jų poziciją perteikti ir garsiai išsakyti e, dėl viešųjų pirkimų teisės aktų. Visų pirma, reikia, kad viešųjų pirkimų strategija būtų privaloma Ir tos strategijos dalis turi būti prievolė valstybės tarnautojams, o jeigu reikia ir politikams um, nu, renkti aktyvius uh, nuomonės apklausos renginius, klausimus, kad būtų išgirsta uh, asmenų su negale, asmenų su specialiaisiais poreikiais balsas. Toliau antras dalykas dėl įvairių organizacijų teisės dalyvauti įvairiose procesuose. Okay, gracias. ir atsiprašau, bet mes neturime daug laiko, gal galėtumėte jau per minutę apibendrinti. Tu. Taip, taigi galiausiai būtina užtikrinti įvairių a, negaliosius ginančių organizacijų galimybės išsakyti savo reikalavimus praktiškai tose procedūrose, iš viešųjų pirkimų procedūrose. Aš taip pat um, noriu pasakyti, kad dabar jau perėsime ir prie interneto prieinamumo klausimų ir buvo užsakytas tyrimas, tais klausimais buvo nustatyta, kad tik tai 10 procentų interneto svetainių, kur yra teikiamos viešosios paslaugos, yra prieinamos neįgaliesiems. Kaip žinome, vis daugiau paslaugų yra um, perkeliamos į elektroninę erdvę, tai aišku, kad prieinamumas yra labai svarbu, kai kalbame apie neįgalių teisės. Ir trečias dalykas - keleivių teisės taip pat yra ypatingai svarbus klausimas. Irgi yra m, mm, tyrimas atliekamas, aiškinantis poreikius dėl to, kaip keleiviai su negale, kokie yra jų poreikiai, užtikrinant galimybės jiems judėti nuo durų iki durų. Ačiū. Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora la palabra. Ačiū, poniai Pietikainen. Dabar išklausysime Pekka Tuomenen, kuri yra Europos neįgaliųjų forumo išdininkė. A, ačiū pirmininkė. Aš nežinau, ar kalbėsiu dabar kaip išdininkas. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Šiuo metu yra pernelyg daug kliūčių, kurios neleidžia žmonėms su negale pasinaudoti judėjimo laisvės privalumais. Pavyzdžiui, mes, neįgalieji, susidurėme su didelėmis kliūtimis gaunant pagrindinės prekes ir paslaugas. Mums nėra taip paprasta gauti tas prekes ir paslaugas kaip kitiems ES piliečiams. Europos neįgalumo forumo laisvės vadovas, kurį visiškai neseniai paskelbė Europos neįgaliųjų forumas, labai išsamei ir detaliai aprašo tas kliūtis ir barjerus, su kuriais susiduria žmonės su negale dabartinė padėtis e, skirtingose valstybėse narėse dėl prieinamumo labai stipriai skiriasi. O tai reiškia, kad e, taisyklės ES e, skiriasi. O tai dar labiau sumažina ES piliečių judėjimo laisvę. Asmenis su negale turi teisę balsuoti ir turi teisę būti išrinkti lygiomis teisėmis kaip ir kiti piliečiai, tačiau daugelis fizinio pobūdžio ir teisinių kliūčių vis dar neleidžia mums pilnai dalyvauti politikos procese. Ir pavyzdžiui, mes negalime dalyvauti Europos parlamento ar savivaldybių rinkimuose, o tai yra ES piliečių teisė. Mums yra reikalinga ES pagalba. Labai svarbu būtų patvirtinti ambicingą teisėkuros pasiūlymą dėl prieinamų prekių ir paslaugų. Aš čia kalbu apie prieinamumo aktą. Jame reikėtų aiškios ir išsamios prieinamumo apibriešties. Taip pat reikėtų numatyti plačią taikymo apimti, kalbant apie prieigą konkrečiose sektoriuose. Taip pat reikia numatyti ir įvairius sankcionavimo mechanizmus, kad būtų galima numatyti kompensacijas žmonėms, kurie patyrė problemų dėl to, kad nebuvo laikomasi prieinamumo teisės aktų nuostatų. ES pagalba taip pat yra labai svarbi, kad būtų uh, sprendžiamas prieinamumo klausimas taikant viešojo pirkimo taisyklės ir struktūrinių fondų paskirstim, lėšų paskirstimą. Kalbant apie interneto prieinamumą, mes teigiamai žiūrime į Europos komisijos įsipareigojimą pagal skaitmeninę darbo tvarkę Europai ir mes ir ateityje prisidėsime prie to, kad būtų patvirtinta ambicinga direktyva, kuri numatytų prieigą prie viešų ir privačių interneto tinklalapių. ES institucijų pagalba visoj, visais šiais klausimais padės įgyvendinti jungtinių tautų žmonių su negale konvenciją ir prisidės prie ES piliečių, įskaitant ir žmonių su negale judėjimo laisvės. Ačiū. Eh, muchísimas gracias, Peka. Eh... Ačiū, Peka. Mm, norėčiau pasakyti, kad Klaudijo e, Morganti, Europos parlamento neįgalumo intergrupės e, vicepirmininkas, dalyvaus e, šiai posėdžio daliai ir pirmininkaus kartu šiai daliai. Ir jis tikrai man padės tuo metu, kai žodis bus suteiktas E, visiems jums, norintiems pasisakyti. O dabar išklausysime Europos komisijos vicepirmininkės atsakingos už skaitmenę darbo tvarkę. Ji yra mums parengusi vaizdo žinutę ir tikiuosi, kad viskas veiks puikiai šį kartą. Aš tikrai būčiau norėjusi dalyvauti šiame forume šiandien. Jūs žinote, kiek daug žmonių negali prieiti prie internetinių paslaugų, Kodėl? Todėl, kad mes ignoruojame jų poreikius ir jų klausimus. Tačiau sprendimas gali būti randamas lengvai. Apie tai aš ir norėčiau kalbėti. Internetas siūlo daugybę puikių naujų priemonių ir paslaugų ir atveria daug naujų galimybių. Tokių kaip palaikyti ryšius su toli gyvenančiais draugais, gauti sveikatos pagalba, sveikatos priežiūros pagalba ir daugybė kitų dalykų. Įsivaizduokite, kaipgi būtų, jeigu neturėtumėte tokios galimybės, jeigu turite regėjimų problemų arba kitų problemų ir negalite naudotis tinklalapiais. Ir daugybė iš 80 milijonų žmonių su negale negali pasinaudoti tokiomis priemonėmis. Sprendimai egzistuoja galime rasti tokių tinklalapių, prie kurių galima prieiti lengviau ir jais naudotis yra lengviau. Kai kurios valstybės narės pasiūlė atitinkamas taisyklės, tačiau jų nepakanka. Mes norime, kad taisyklės ir standartai nesiskirtų skirtingose valstybėse narėse. Aš noriu, kad išsispręstų ši problema. Mano teisės aktų pasiūlymai e, siūlis padaryti taip, kad tinklalapiai būtų priimtini ir prieinami e, žmonėms su negale visoje ES. Ar jūs ieškotumėte darbo vietos ES, ar norėtumėte įstoti į ES universitetą, ar, pasinu, ar norėtumėte kitokių paslaugų, mes ketiname siūlyti atitinkamus pasiūlymus. Ir norėsime užtikrinti didesnę prieigą prie internetinių paslaugų. Taigi skaitmeninės darbo atvarkės tikslas yra užtikrinti vienodą prieigą ir vienodas galimybės visiems. Visi tinklalapiai, visos programos turėtų būti visiškai prieinamos. Ir aš tikiuosi, kad e, mes parodysime pavyzdį ir visą tai išplis į kitas sritis. E, skaitminės e, galimybės turėtų būti prieinamos visiems. Ir mes ketiname pasirūpinti tokiamis priemonėmis. Šiandien mes dedame pirmą svarbų žingsnį šią linkmę ir aš tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie šio tikslo siekimo. Aš nekantrai laukiu šios konferencijos rezultatų. Aš tikiuosi, kad jūsų diskusijos bus vaisingos, kalbant apie žmonių su negale teisų užtikrinimą Europoje. Muy bien, pues llegamos a la... Labai gerai, dabar prasideda plenarnės diskusijos ir Aš perduosiu pirmininkavimą ponui Morganti, kuris dabar pirmininkaus vadovaus diskusijoms. Ačiū. Eh, grazie. Tato buongiorno a tutti, eh, benvenuti. Eh, mi scuso per non aver. Ačiū. Eh, atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti visą dieną darbe, turėjau būti Italijoje, nes ten turėjau svarbių įsipareigojimų. Man labai malonu kalbėti per šią sesiją, nes e, joje kalbame apie asmenų su negale judėjimo laisvę. Manau, kad tai yra labai aktuali tema. Norėjau dalyvauti šioje diskusijoje, nes esu intergrupės narys, vicepirmininkas, dėl to man suteikta garbė e, dalyvauti šiame forume. Bandysiu kalbėti kaip galima trumpiau, bet pasakysiu keletą dalykų jums. Paminėsiu keletą sėkmės pavyzdžių iš savo šalies. Pavyzdžiui, automobilių sektorius. Prieš keletą mėnesių Italija buvo galbūt vienintelė šalis E, kurioje nebuvo sistemos išduoti korteles žmonėms, kad jie galėtų e, statyti automobilius kaip e, neįgalieji. Ir Italija. Tiksliau, tiems žmonėms, kurie, kurie norėdavo vykti į užsienį, nebuvo išduodamos tokios kortelės ir paskui Italija atėjo laikas prisiderinti prie kitų šalių. Uh, ir Paduva, vienas iš miestų, pirmasis priemė tą europinę sistemą, patvirtino. Ir toliau sieksime populiarinti šį klausimą, padaryti jį aktualų keliais lygmenimis, pirmiausia, Europoje, kalbėdami su komisija, valstybėmis narėmis. Taip pat norėsime informuoti geriau piliečius apie tai mūsų regionuose. Jie turėtų suvokti dirbti, žinoti, kokios jų yra teisės, kokios galimybės egzistuoja. Galimybės ne tik tai savo šalyje, bet ir Europoje. Iš Italijos žiūrint, Europa yra kažkas labai nutolusio, abstraktaus. Tačiau yra aspektų, kur Europa gali suvaidinti stiprų vaidmenį ir mes turėtume galvoti, kad ateityje turės daugiau netgi svorio ir prievalių. Mes vis labiau priklausomi esame nuo Europos. Europos vaidmuo taps vis svarbesnis, taip pat reikia kalbėti apie tai, kad ES piliečiai turėtų, suvokti, savo, turėtų žinoti savo teisės. Dabar suteiksiu žodį e, Europos negaliųjų e, šeimų atstovų federacijos atstovės. Aš esu Vera, atstovauju BIF. Europos federaciją atstovaujančią šeimoms ir žmonėms e, turintiems e, smegenų pažeidimų. Smegenys yra labai svarbios mūsų gyvenimui, jos reguliuoja mūsų gyvenimą, mūsų veiklą, mūsų organizmo funkcionavimą. Kiekvienais metais daugiau kaip 2 milijonai piliečių patiria smegenų traumas kasmet. Ir e, daugelis gyvena su taip vadinamu ABR e, įgytų smegenų pažeidimu. Žmonės turi gyventi, prisitaikyti prie naujo gyvenimo ir dažnai tie žmonės lieka e, namie e, ir laikas bėga pro šalį. Milijonai tokių žmonių neturi teisės būti piliečiams. Smegenų pažeidimai dažnai yra nematomi. O uh, pasiekmes yra sudėtingos, kad ir kiti žmonės jų paprasčiausiai nesupranta. E, kognityvinės funkcijos yra labai svarbios e, funkcionuojant kasdien, pavyzdžiui, rasti kelią namo ar komunikuoti. E, moksliškai yra įrodyta, kad asmuo patyrė smegenų traumą gali vis tik tai užsitikrinti geresnį gyvenimą tada, gyvenimo kokybę tada, kai gauna specializuotą gydimą ligoninėje arba jeigu jam teikiama pagalba e, bendruomenėje ir nenustatoma tokios pagalbos trukmė. Bet taip nėra visose valstybėse narėse, kai kurios valstybės narės nepripažįsta, kad ta problema egzistuoja. Kitos pripažįsta, tačiau išgyvena krizę ir e, vis mažiai mažina galimybės tokiems žmonėms patyrusiems smegenų e, traumas grįžti į gyvenimą. E, Egzist, e, egzistuoja labai didelis atotrukis tarp jungtinių tautų konvencijos ir realybės. Reikia, kad Europos parlamentas imtųsi veiksmų, kad tokie žmonės, kurie patyrė smegenų traumas, nebūtų palikti užmarštyje. Reikia, kad jie būtų aktyvūs piliečiai ir reikia jiems taip pat padėti išbristi iš krizės ir e, ne, be mūsų negalima galvoti apie mus. Ačiū. Hola, Filip. Dabar euh, suteiksiu žodį Filip Selsal, kuris atstovauja Prancūzijos neįgaliųjų e, tarybai, e, neįgaliųjų tarybai, kuri užsima neįgaliųjų Europos klausimais. Mes e, labai daug kalbėjome šiandien e, rytą, kalbėjome apie jungtinių tautų konvenciją. E, visiems aišku, kad ji turi padėti neįgaliesiems žmonėms kasdienėme gyvenime Europoje, jeigu ji bus teisingai gerai įgyvendinama. Bet yra dar daug suvaržymų. Mes neįgalieji kartais manome, kad kai kurios valstybės paprasčiausiai ratifikavo e, tą jungtinių tautų konvenciją ir nusiramina ir paprasčiausiai dabar galvoja, kaip rasti būdus jos neįgyvendinti. 2012 metais e, pas mus e, priimtas sprendimas, kuriame sakoma, kad e, konvencijos kai kurie straipsniai negalioja Prancūzija dėl to, kad jie nėra pakankamai tiksliai apibriežti. Tai yra finansiniai motyvai, kurie verčia mūsų vyriausybę netaikyti tam tikrų straipsnių. Ir reikia e, kalbėti ka Europoje, kad ši konvencija yra nepaprastai svarbus dokumentas ir kad visos nacionalinės teisės dabar yra žemesnio rango negu kad e, ši konvencija. Ir konvencijos taikymas, e, kaip kad ir socialiniai teisės aktai, aišku, yra valstybių narių kompetencija ir dėl to stringa konvencijos įgyvendinimas. E, kai kurie kalbėję šiandien anksčiau sakė, kad Europa susivienė socialin, jeigu susivienys socialinėje, e, fiskalinėje plotmėje, mes galėsime geriau įgyvendinti šią konvenciją. Ir E, taip pat neįgaliųjų organizacijos sieks, kad ši konvencija būtų įgyvendinama realiai ir kad ji taptų prievolę e, valstybėms, kurios ją ratifikavo. Mes iš tikrųjų e, dabar tikimės labai daug iš Europos, kadangi tai nuo to priklauso mūsų ateitis. Ačiū. Il prossimo oratore è Antonios Ciarocopos, vice segretario della Confederazione. Antonios Čerokopos, kuris yra Graikijos neįgaliųjų organizacijos vicepirmininkas. Prašom, dvi minutės jums skiriamos. Dėkui. Dėkoju, vicepirmininkė, pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Man labai malonu lankytis Europos parlamente. Aš esu E, žmonių su negale federacijos tarybos atstovas. Mes laukiame, kol bus patvirtinti teisiniai dokumentai priimti, tai yra labai svarbu. E, įtvirtinant e, teisės žmonių su negale, pirmiausia, tai susijęs su vienodomis teisėmis, kliūčių tokiems asmenims panaikinimas E, žmonės su negale turėtų turėti vienodas galimybės, e, turėtų galėti prisidėti prie visuomenės gyvenimo kaip ir kiti, taip pat labai svarbios yra prieigos priemonės. Tai yra ne tik vyriausybių uždavinys, bet ir Europos Sąjungos. Ir e, reikia pirmiausia vadovauti šioje srityje Junktinių tautų konvencija. Ji yra pirmoji tarptautinė sutartis, kurią ratifikavo didžioji dauguma valstybių narių. Numato, numatytos labai rimtos teisės žmonėms su negale. O, žinome, kad neįgalieji pačių šeimos labai kenčia nuo krizės. Jie e, ypatingai sunkiai gyvena dabar todėl turime susitelkti, sutelkti pastangas forume ir dirbti kartu, nes forumas atstovauja negaliesiems. Todėl e, taip pat turime prašyti daugiau pagalbos. Taip pat norėčiau Jums priminti kai ką, būtent e, Reikia prisiminti, kad ne tik neįgalieji, bet ir visi kiti kenčia nuo krizės. Visi žmonės turi turėti teisę naudotis infrastruktūra, paslaugomis ir visi turi turėti pilną informaciją apie tai, kas yra kiekvieno ES piliečio pagrindinės teisės. Ačiū Jums uždėmesi. Do la parola adesso a Jean-Luc Simon, presidente Jean-Luc Simon. Tarptautinės neįgaliųjų organizacijos atstovas. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Šiandien esame susirinkę į trečią žmonių su negaliu Europos parlamentą tam, kad įtvirtintumėm savo teises, tam, kad pareikštumėm apie jas kai kas iš mūsų gal nuo pat gimimo neturėjo galimybės jomis naudotis, kai kas galbūt pajautė tokių teisų apribojimą dėl krizės. Jeigu yra alternatyvių krizių ekspertai, tai mes. Jeigu e, yra kokie krizių sprendimo ekspertai, tai mes. Mes galime iš tikrųjų padėti visais tais klausimais, bet mūsų potencialas nepanaudotas. Ir iš tikrųjų visi tie, kas parengė visus šios pasisakymus, visus savo indėlius, nežinau, visų kliūčių, tai dar kartą įrodo. Ir mes tikrai galime prisidėti prie bendros raidos. Bet aišku, tam reikia politikos, kuri užtikrintų tikrą dalyvavimą, kad mūsų dalyvavimas nebūtų tik kažkoks tai reik, dalykas, kur nori, pasitelki, nenori, nepasitelki. Reikia, kad būtų aiški struktūra, aiškus rėmai, kad būtų už viską atlyginama pagal kiekvieno žmogaus indėlį ir pajėgumus. Ir labai svarbu, kad būtų aiškus kriterijai kad būtų garantuotas mūsų dalyvavimas, priimant sprendimus, kad nebūtų tik tai taip, kad mes sėdim prie bendro stalo, kai priimamas galutinis sprendimas. Turi būti užtikrintas mūsų realus dalyvavimas visuose sprendimų formulavimo, for, ruošimo ir prieimimo procesuose, kad tai būtų realus dalyvavimas, kad būtų tikrai um, žmonės su negale pripažįstami. Uh, kad būtų taip pat numatytos visos reikiamos priemonės, taip pat ir finansinės priemonės, kad būtų galima garantuoti jų interesus. Uh, Ačiū. Prašau pakelti uh, žmonių, kurie uh, kalbės ranką prieš pasisakant tam, kad žinotume, kur pasukti kamerą. Toliau. Žemi Bolding. Europos savarankiško gyvenimo e, tinklo atstovė. Ačiū, pirmieji gerbiami delegatai, ponės ir ponai tiesiog ir netiesiogiai mes e, tuos visas kliūtis žinome. Kai kalbame šiandien apie prieinamumą, e, paslaugų trūkumą, visus apkarpimus, lėšų trūkumą, visą tai mes žinome. Inst dažnai institucijose yra uždaromi žmonės, patalpinami net prieš savo valią. Jie um, verkia ir bando išsiveršti iš jų, tačiau jiems to neleidžiama padaryti. Nėra galimybių, nėra rūpinamasi, kad uh, tokiems žmonėms būtų adaptuotas būstas, kad jiems būtų sudaryta galimybė gyventi savarankiškai su tam tikra pagalba. Vietoj to yra pasirenkamas būdas jos uždaryti insti, į, į, um, instituciją institucijas, tai užtikrinti tik institucinę priežiūrą. Ir uh, nuo kitų metų mūsų interneto svetainėje galėsite paremti mūsų iniciatyvą, kuris skirta Europos komisijai. Uh, iš tikrųjų matome, kad uh, pavyzdžiui jaunimas, tarkim, uh, gauna e, e, stipendijas, kad galėtų vykti, pavyzdžiui, iš Bulgarijos į vieną, e, tačiau jos negali to padaryti, kadangi neturi pagalbos, neturi globėjų, kurie padėtų jiems vykti ten gyventi ir gauti globą. Turime ir Airijoje tokių atvejų. Taigi labai svarbu, kad visas finansavimas, ES finansavimas būtų susijęta su būtina sąlyga, kad būtų užtikrintas savarankiško gyvenimo galimybės visiems asmenims su, su negale. Taip pat, pavyzdžiui, skirsta 2007 mokslo tyrimų pagrindų programos lėšas. Uh, mes kreipiamės į Europos parlamentą ir kitas institucijas, kad ES prieinamumo aktas būtų pakoreguotas. E, bus greitai kalbama apie tai ir Europos neįgaliųjų forumo rezoliucijoje. E, bus aiškus apibrėžimai ir aiškios savokos. Ir vėlgi ištraukime tą e, kovos su diskriminacija direktyvą iš stalčiaus ir įgyveninkime ją tik tai tuomet, kai valstybės ir, ir kaltieji sumokės už savo nusikaltimus, tik tuomet jie pradės pradės veikti. Il prossimo oratore è Liven Bowers della Federazione Internazionale per la Toliau Liven Bowers. Tarptautinės supro pažeidimus federacijos atstovas no, aš noriu kalbėti apie tuos tūkstančius žmonių, kuriems mes atstovaujame ir kai kalbame apie aktyvaus senėjimo metus, kad solidarumą tarp kartų, galvojant apie kitus metus, kai žymėsime Europos pilietybės metus, mes analizuojame situaciją e, ir su šiais sutrikimais gyvenančių žmonių senėjimo e, padarinius. Šie žmonės yra pirmosios kartos atstovai, pionieriai toje srityje ir dėl senėjimo poveikio įkliūtis šiems žmonėms dalyvauti. Um, Visuomenės gyvenime e, vis auga, jiems didėja trukdžiai dalyvauti darbo rinkoje, švietime ir taip toliau. Ir kai buvo anksčiau pasakyta, uh, ne visuomet viskas susiveda tik į pinigus, svarbu yra ir požiūris. Taigi, mūsų, aš pasiūlyčiau um, mūsų dokumentą, jūsų investicijoms garantuota graža. Čia mes aiškiai pasakome, ką turi suprasti politikai. Visų pirma, turi politikai pripažinti situaciją, o ne ją um, um, ignoruoti. Pavyzdžiui, vaikai su stuburos pažeidimais dažnai um, negauna um, daug, daugia šakės priežiūros. Daugedis, uh, tik kai kurie vaikai turi galimybę gauti uh, priežiūrą, kuri yra daugia šakė, įvairių sričių specialistų užtikrinama. Uh, Tik tai tuo met, kai bus pripažintas toks poreikis, mes galėsime bendradarbiauti su sprendimų prieėmėjais ir įveikti iššūkius ir užtikrinti, kad tiem, kurie turi stuburo pažeidimų, stuburo išvaržų, kad jie galėtų realiai gyventi, e, dalyvauti visuomenės gyvenime. Dabar Tereza Palavon iš Ispanijos komiteto atstovaujančio žmonėms su negada. Labadiena, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už galimybę aktyviai dalyvauti šiame forume, kuris visus mus šiandien čia subūrė. Moteris ir vyrai su negale ES kenčia Jie nukentėjo nuo siaubingos krizės pasiekmių. Tai yra ne tik finansinė, ekonominė, bet ir socialinė krizė. Gruodžio antrą dieną pirmą kartą asociacinio judėjimo istorijos metu istorijoje Madride įvyko e, demonstracija e, pagal policijos turimus duomenis Daugiau negu 90 tūkstančių asmenų dalyvavo šioje demonstracijoje. 90 tūkstančių e, žmonių subūrė CERMI, kurie atstovauja daugiau nei 700 skirtingų organizacijų ir daugybė milijonų ispanų su negale. Neligybė, socialinė atskirtis paveikia visus asmenis, bet ypatingai uh, asmenys su negale, siekiant vieningų veiksmų, vienodų veiksmų žmonių su negale atstovai ir CERMI šiais metais parengė e, valstybės platformą. Tai yra stambi e, platforma. daugybė ir mažumų. E, jai priklauso atstovaujančių daugybę milijonų gyventojų. Labai svarbu skirti investicijas, investuoti į žmogišką į kapitalą ir socialinę sąnglaudą. Nėra jokios abejonės, kad pagrindinės, jūs puikiai žinote, kad mes dirbame su novatoriškais metodais mums yra svarbi įtraukiant, įtraukta, įtrauktinis užimtumas, integracinis švietimas, visose šiose srityse žmonės su negale yra ta grupė asmenų, kuriems grėsia didžiausia atskirtis. Ir dabar labiau nei bet kada anksčiau mums yra reikalinga Europos pagalba, mums reikalinga valstybių narių parama. Labiau nei bet kada anksčiau mums yra reikalingos politikos priemonės, instrumentai, kurie apsaugotų mus ir garantuotų mums mūsų teisės, dėl kurių mes taip stipriai kovojame. Ir mums yra reikalinga Europos socialinio fondo parama. Ačiū. Allora, dalla Spagna andiamo alla Svezia. Nuo Ispanijos pereisime prie Švedijos. Ponas Lars Lindberg iš Švedijos neįgaliųjų federacijos. Dvi minutės. He's not here. Labadiena. Aš esu Ragnar Ver ir Aš e, atstovauju kolegą, kuris dėja susirgo ir negalėjo atvykti į šį susirinkimą. Aš norėčiau kalbėti apie tai, kad mes atstovaujame 8, 80 milijonų žmonių Europoje. Žmon, atstovaujame žmonėms su negale. Klausimas, kogi mes galime pasiekti. Mes turime žinių, turime patirties, ekspertinių žinių. Aš norėčiau uh, jūs nukreipti į Junktinių tautų konvencijos tekstą. Ten labai aiškiai ir paprastai kalbama. Pažvelkime į ketvirtąjį straipsnį. Ten kalbama apie bendro pobūdžio įsipareigojimus. Trečiasis punktas kalba apie konsultavimąsi. Aš manau, kad kiekviena institucija ir kiekviena ES valstybė narė turėtų pasitelkti mus kaip ekspertus. Aš norėčiau tą akcentuoti, nes mes kalbame apie judėjimo laisvę, apie piliečių teisių suteikimą ir mes turime panaikinti visas kliūtis judėjimui. Judėjimo laisvė yra vienas iš esminių Europos pagrindų. Valstybės ES turėjo susidoroti su kliūtimis um, laisvai judėti asmenims su negale. Mes matome kliūtis, kurios egzistuoja darbuotojams, yra sunkumų gaunant išsilavinimą ir visa tai stabdo Europos augimą, menkina Europos konkurencingumą. ES turi atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant didesnį judumą asmenims su negale. Mums reikia numatyti konkrečius standartus ir sustiprinti direktyvas skirtingose srityse, kurios skatintų įgyti visuom, visuotinį išsilavinimą. Taigi mes turėtume skatinti iniciatyvas atitinkamuose sektoriuose. Remiantis įvairiais tyrimais, specialiomis iniciatyvomis galime pasakyti, kad turėtume užsimti bendrų planavimų ir Švedija, Švedijos atstovai norėtų pabrėžti tai, kad ES turėtų imtis didesnės atsakomybės dėgiant tarptautinius standartus. Turėtume E, teikti, kad tarp, visuotinis išslavinimas yra pagrindas, esminis matas. Mes turime rūpintis standartų dėgymu. ES turėtų užtikrinti, kad tyrimai ir struktūriniai fondai paskatintų investicijų nukreipimą, kuriant integracinę visuomenę. Mes norėtume, kad visa tai būtų pridurta prie e, šio susirinkimo protokolo. Ačiū. Do la parola signor Benglind Stefans Dottir. Toliau Bengler Stefans Dottir, Europos kurčiųjų asociacijos pirmininkė. Prašom. Giro. Hello everyone. Labą dieną. Aš naudosiu ženklų kalbą, atstovauju Kurčiųjų federaciją, e, įskaitant ir Norvegiją, Šveicariją bei Islandiją. Mes Atlikome visoje Europoje tyrimą visose ES valstybėse narėse dėl konvencijos įgyvendinimo. Mes sulaukėme 500 atsakymų. 85 procentai atsakymų buvo gauti iš kurčiųjų ir tų, kurie naudoja ženklų kalbą. Ir šis tyrimas parodo, kad kaip plačiai yra naudojami ženklų kalbos vertėjai. 50 procentų pareiškia, 42 procentai pareiškia, kad nėra tokių vertėjų Europos Sąjungoje, o tai reiškia, kad judėjimo laisvė nėra garantuota, nėra faktas. Judėjimo laisvė yra labai svarbi visiems piliečiams. Trumpai tariant, Tai reiškia, kad jeigu norime užtikrinti judėjimo laisvę, mums yra reikalingi stiprus horizontalieji teisės aktai, kurie užtikrina prieinamumą tiek ES, tiek nacionalinių lygių. Taip pat mums reikalingas standartizuotas mokymas ženklų kalbos vertėjams visoje Europoje. Mes, kurie naudojamės tokių vertėjų paslaugomis, mūsų yra 800 tūkstančių visoje Europoje. O mes turime tik 6 tūkstančius vertėjų. Todėl mes turime imtis veiksmų. Mums reikalingi griežti teisės aktai, mums reikalingas kokybiškas vertėjų rengimas, kad visi galėtume pasinaudoti judėjimo laisvę Europoje. Ačiū uždėmesi. Do la parola alla signora Letizia Petitjean, Consiglio francese delle persone con disabilità. Eh, ne ha... Dabar Leticija Petitjean iš Prancūzijos neįgaliųjų tarybos. Prašom. Dvi minutės. Sveiki visi. Aš atstovauju eh, jauniems žmonėms, negaliesiems ir norėtume, kad būtų atsižvelgta į mūsų lūkesčius, mūsų poreikius visose politikos kryptise priemonėse, kurias apibrėžia Europos Sąjunga. Švietimo srityje norėtume, kad būtų numatytos tam tikros e, garantijos dėl e, lygiai teisiškumo su kitais studentais ar stažuotojais, e, kai kalbam apie galimybę e, mokytis. Taip, e, mes Matome, kad dabar egzistuoja daugybė kliūčių mobilumo srityje. E, taip pat e, tai neleidžia mums laisvai keliauti, mokytis, dirbti. Europos Sąjunga, e, Europos Sąjungos veiksmai e, užtiktų mums socialinį dalyvavimą, e, leistų mums dalyvauti gyventant įvairius pilietiškumo veiksmus, užsimti tam tikrą laisvalaikių, sportų. Ir tai yra viena iš pagrindinių teisių ir laisvių. Norėčiau dar pasakyti, kad labai svarbu plėtoti geriau socialinį dialogą, uh, E, su jaunimu ir įtraukti juos kaip veikėjus, kuriant, plėtojant ES politiką, kuri tikrai bus įtraukiama pobūdžio, e, atvira visiems. Ačiū. Dabar. Martina Anderson, prašom dviems minutėms. Pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriams, kad jie parengė tokią puikią programą. Matome, kad kai kas kelia labai didelį susirūpinimą, ypač tai, ką aš matau savo šalyje, Airijoje būtent, kad krizė naudojama kaip priedanga e, gyvenant baisius e, mažinimus finansavimo. Nuo to pirmiausiai kenčia neįgalieji. Šiaurės Airijoje e, neįgaliųjų e, a, sąjunga. E, jai mažinamos visos paslaugos ir e, Žmonės dažnai nebegali gyventi savarankiškai. Dabar išgyvename krizę, bet mes norėtume, kad būtų užtikrinta, kad nežiūrint krizės pažeidžiamiausi visuomenės dalyviai e, būtų apsaugoti, o nebūtų uh, E, nenukentėtų nuo e, mažinimo. Aš e, naudojosi neįgalio vežimėliu ir mane pritrenkė tai, kad Briuselio centre radome tik du restoranus, kurie numatė galimybę pakliūti į restoraną ir į tualetą. Taip vadinama Europos sostinė tai yra ir aš manau, kad tikrai baisu, kad taip yra. Mes gyvename 2012 e, metais, ne 1812, todėl turime kovoti už tai, kad prieiga geresnė turėtų visi, kad e, žmonės su negale galėtų naudotis judėjimo laisvę, kuri numatyta jiems sutartyse ir kad galėtų gyventi oriai. E, ačiū. Toliau. E, Mirosot e, Vengrijos e, žmonių su negalė asociacijos atstovas. Atstovė, atsiprašau. Dėkuoju. Draugai. Žmonių su negale padėtis skiriasi priklausomai nuo kultūrinės aplinkos E, pasižiūrėkime tai, kaip elgėsi visuomenė e, su neįgaliaisiais ir pagal tai galėsime spręsti apie tą visuomenę. Manau, kad tai yra labai rimtas signalas tiems, kurie atsakingi už teisės aktų rengimą skirtą žmonėms su e, negale taip pat ir konvencijos kontekste. Aš noriu pasakyti, kad kai man buvo dviejai metai e, dėl vaistų poveikio apkurtau, Ir žinau, kad daug yra žmonių panašių į mane. Mes e, užaugome, visa karta užaugo žmonių, kuri negalėjo naudotis gestų kalba, vengrų gestų kalba. Ir uh, reikia galvoti, kaip parengti žmonės, kad jie padėtų nes mes bendraudami turėjome uh, tiesiog skaityti iš lūpų ir tai labai apsunkina bendravimą. Turime galvoti, kad kalba yra labai svarbus elementas mūsų gyvenime, mūsų gyvenimo pagrindas. Žmogus, kuris negirdi, vaikas, kuris negirdi ir auga, turi vis tiek mokėti skaityti, susikalbėti savo uh, kalba tai yra susijęs su švietimu, tai yra labai svarbu vaikų ūkdymui. Negalime to paties pasakyti apie save. Žmonės kai kurie e, e, gimėme, kurie užaugome su problemomis Yra atveju, kai e, žmonės turi slaptai mokyti savo kalbos, tarsi, nes tai yra tam tikra, sudaro tam tikrą bendruomenę, bet kalba yra pats natūraliausias dalykas. Dėl to konvencija yra nepaprastai svarbi, nes joje nurodyta, kad reikia e, skatinti gestų kalbą, jos mokymą ir mokymasi. Taip pat reikia uh, užtikrinti kalbinę tapatybę uh, žmonių, kurie turi klausos sutrikimų. Uh, mes matėme, kad yra teisės aktų, yra teisinė aplinka, egzistuoja konvencija, įstatymai dėl lygių galimybių, taip pat uh, įstatymai dėl švietimo. Nebėra E, turbūt jau galimybių priminėti naujas iniciatyvas. Mes matome, kad egzistuoja e, švietimo įstaigos, kurios e, segregacija švietimo srityje. Mes turime galvoti, kaip tai pakeisti. Reikia, kad būtų taikoma gyvenamos bendros programos, reikia tam finansinių kitų išteklių. Uh, Ir mes turime e, žengti dar toliau, turime užtikrinti, kad e, tai būtų praktiškai įgyventa. Egzistuoja vertimo žodžių tarnybos, yra daug televizijos programų su e, subtitrais, tų programų daugėja. Ir tai gali pagerinti švietimo galimybės vaikams e, ar kitiems asmenims, kurie turi klausos sutrikimų. Ar aš E, tikiuosi, kad e, mes teisinga linkme žengėme. Bet mes turime rasti tų, kurie norėtų mums padėti žengiant į priekį. Ačiū. Toliau Korin Lebant Ji pasisakys e, Europos e, atstovų platformos vardu. Labadiena, aš esu iš Prancūzijos, šiandien atstovauju EPSE, tai yra platforma, Europos platforma, kuri atstovauja e, protinio sutrikimo, intelekto sutrikimo asmenims. Mes e, kalbame apie pilietybę Europoje. Pilietybė siejasi su e, galimybė balsuoti į Europos parlamento rinkimuose. Visi tokie žmonės, kuriems aš atstovauju, turėtų turėti teisę balsuoti. Ir tai e, taip pat turi turėti prieigą ne tik uh, prie balsavimo apylinkių. Taip pat visi turi turėti galimybę susipažinti su programomis ir reikia jas parengti taip, kad jos būtų paprastos suprasti. Jie turi gauti informaciją, nes kol kas yra sudėtinga gauti informaciją apie rinkimus, jų tikslą. E, mes esame e, piliečiai, kurie turi turėti teisės, dėl to mes turime e, ir siekti, kad jos būtų užtikrintos. Taip pat galbūt mes galėtume pasiūlyti kažkada e, ir kandidatą į Europos parlamentą iš savo tarpo. Egzistuoja dokumentas, kuris vadinasi e, rekomendacija dėl e, galimybės dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Aš tikiuosi, kad jūs paskaisite penkias minutės ir paskaisite šį dokumentą, tada mes labai sutaupytume daug laiko užtikrindami tokią priegą, apie kurią kalbu. Ačiū. La facoltà la signora Isabel Bayonas de Ibarra, Comitato Spagnolo dei rappresentanti. Dėkuoju. Izabel Bajonės, atstojanti Ispanijos negaliesiems. Dvi minutės. Gerbiami kolegos. E, konvencija dėl neįgaliųjų teisės, jos preambulė e, kalba apie šeimos svarbą. E, Moteris ir vyrai su negale turi turėti galimybę rūpinti savo šeimą. Daug kas E, iš tokių žmonių atsisako visko, kad, e, pažiūrėjau, daug iš e, žmonių, šeimos narių atsisako karjeros, kad galėtų prižiūrėti neįgaliuosius savo šeimos narius, pavyzdžiui, autistus. Ir turime nepamiršti, kad tokiems žmonėms reikia socialinės paramos, rūpybos paslaugų įvairių, socialinio gerbo paslaugų Reikia teikti pagalbą tiems žmonėms, kurie paskiria visą savo gyvenimą rūpindamiesi žmonėmis su negale. Vyriausybės turi padėti šeimoms, e, turi e, teikti ilgai, daug metų tokias paslaugas. Taip pat reikia užtikrinti, kad žmonės su negale turėtų turėti vienodas teisės su kitais, jokios diskriminacijos. Veradis Suzana, stovanti Vengrijos negaliųjų federacija, dvi minutės. Dėkuoju, aš atstovauju e, e, nacionaliniai mm, kurčiųjų ir turinčių klausos sutrikimus asmenų federacijai. Mes patirime labai daug fizinių kliūčių kai kalbame apie prieigą, bet aš norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Vieną e, konkretų pavyzdį. Mes kalbame apie tam tikras technologinės priemonės. Klausimosi aparatus, kurie gali padėti e, žmonėms turintiems e, klausos sutrikimų. Mes turime e, galvoti, kaip e, aprūpinti žmonės jais, nes tai nuo to priklauso kartais ir gy... gyvybė. Taip pat reikia renkti kuo daugiau vertėjų, kurie verstų iš ir į gestų kalbą. Turime pagerinti padėtį Vengrijoje. Šinos tai yra e, viena asociacija, kuriai skirta 5 milijonai, e, kad būtų užtikrintas video vertimas. Manau, kad techninės priemonės gali mums padėti. Mes mokesčių mokėtojai E, galime būti mokesčių mokėtojai, galime būti naudingi visuomenės nariai, jeigu mus parems Vengrijos valstybė, jeigu gausime mes finansavimą. Turime galvoti apie poreikius e, kurčiųjų ir turinčių klausos sutrikimus. Mes turime jiems padėti, padėti e, žmonėms mokytis skaityti iš lūpų, Tai padėsime visuomeniai, kol kas nematome, kad daug būtų e, numatyta paramos šiai sričiai, bet tai turėtų būti vienas iš visuomenės tikslų. Ačiū. Facultad di parlare José Manuel González. Toliau José Manuel González, dvi minutės. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar y les quería llamar la atención sobre un hecho que considero. Ačiū. Am buvo aptariami labai svarbus klausimai. Čia Europos parlamente mes stengiamės užtikrinti visų žmonių lygybę ir pašalinti kliūtis. Reikia galvoti apie aktyvų tokių priemonių gyvendinimą. Pavyzdžiui, e, žiūrėkime žiniasklaidą. Turime uh, paskatinti naujų technologijų prieinamumą visiems piliečiams. Antra, turime paskatinti žiniasklaidą įtraukti žmonės su negale į savo redakcinės komandas, um, kad būtų tinkamai atspindėtos uh, tų 80 milijonų žmonių gyvenimo realijos. Be to, ženg, um, gestų kalba yra labai svarbi, be to mes neturėsime realaus vertimo ir komunikavimo Europoje. Adesso ehm, abbiamo un video di Mr. Va- Ačiū. O dabar galime pažiūrėti pono Van Rompoj e, vaizdo įrašą. That the third European Parliament of people with disabilities to Šiandien negaliu dalyvauti reikšmė Europos e, žmonių su negale parlamente, bet džiaugiuosi turėdamas galimybę e, kreiptis jūs per vaizdo įrašą. Jūsų susirinkimas yra ypatingas renginys, nes susirenka įvairiausių institucijų, e, Europos institucijų atstovai ir žmonės su negale iš visų Europos kampelių. Tai yra pozityvus dialogas, stipri partnerystė ir kaip ir ankstesnėmis progomis šis, šis posėdis taip pat turės vaidmens labai svarbaus poveikio formuojant ES negalios politiką. Praeitais metais dalyvavau pristatant bendrai pranešimą dėl neįgalumo, aptarta tai buvo su Europos komisijos pirmininku, parlamento pirmininku. Šiandien vyksta tikrai gilios diskusijos dėl dabartinės ir ateities neįgalumo politikos Europoje ir pasaulyje. Ir tikrai labai svarbu, kad sutelkėte dėmesį jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijų konvencija. Šis sutartis yra pareigų, tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas parengti tinkamas politikos priemonės. Ir per šią sutartį ES taip pat nori parodyti, kad yra pasirengusi suformuoti tinkamą politiką, tinkamas priemonės e, asmenims su negale. Junktinių tautų e, asmenų su negale teisų komitetas analizuos pirmą ataskaitą dėl šios konvencijos įgyvenimo ir tai bus labai svarbus žingsnis orientuojant ir sąjungos veiksmus ateičiai. Panas ir ponai, ES toliau ryštingai dirbs formuodama politiką, kuris sutelkia dėmesį labiausiai pažeidžiamus - jaunimą, moterį, žmonės su negale. Mūsų veiksmai atkurti ekonomikos augimą ir užimtumą yra būtent veiksmai skirti užtikrinti mūsų unikalų socialinį modelį, kad jis būtų gyvas. Tai yra modelis, kuris skirtas 500 milijonų žmonių geroviai užtikrinti, nes Europa yra vertybių ir žmonių projektas, projektas su širdim. Linkiu Jums labai sėkmingų diskusijų šiandien. E adesso inviterei qua al tavolo della presidenza eh, Cecilia Wittstrom, che è vicepresidente dell'intergruppo. Cecilia Wittstrom, paprašysiu ateiti į prezidiumą. E, tai mano kolegė, e, asmenų su negale intergrupės narė. Taip pat paprašysiu iš šios intergrupės pirmininką pana Kozą ateiti į prezidiumą. Thank you. Uitakää Oivanen Pekka. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Esu Cecilija Vikstrom, šio parlamento narė nuo 2009 metų ir taip pat neįgaliųjų intergrupės vicepirmininkė. Regadame yra pirmininkas. Žiūriu, žiūriu, nematau švedų delegacijos. Kur jūs esate? O štai, matau, nemažai atstovų. Džiaugiuosi, kad yra ir bičiulių iš Švedijos šiandien čia. O daugiau be švedų matau tik graikus visur. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs matau čia. Tikiuosi, kad šiandieną jums buvo naudinga parlamente. Taigi, prieš tapdama Europos parlamento narė prieš tris metus, aš tas septynerius metus dirbau Švedijos parlamente, dabar dirbu uh, um, neįgaliųjų intergrupiai ir tikrai labai džiaugiuosi mūsų atliktų darbų. Kartu, aišku, dirbame ir su Europos neįgalių forumu. Aš labai žaviuosi pasišventusiai žmonėmis, Ir klausimų yra tiek daug, ne visi galime juos visus apriepti, bet. Uh, Aš e, ypač e, rūpinausi savarankiško gyvenimo klausimais. E, aš džiaugiuosi, kad esu švedė, didžiuojuosi netgi, kad esu švedė, kadangi švedė, Švedija yra vienintelė šalis pasaulyje, kur yra um, asmenims užtikrinti didelį teisę į um, pagalbą uh, užtikrinant savarankišką gyvenimą. 40 procentų asmenė pagalba naudojančių asmenų turi um, intelekto sutrikimų. Taigi ir čia garantuota pagalba. Prieš kelias savaitės šiame parlamente rengiau seminarą dėl to, kaip kovoti su plintančia institucinė priežiūra Europoje. Šiandien tik tai Norvegija ir Švedija visoje Europoje yra to šalis, kurios yra likvidavusios didžiasias institucijas. Tačiau um, tam, kad galėtum uždaryti tas mm, priežiūros institucijas, reikia, aišku, e, galvoti apie kitokias visuomenės paramos priemonės ir sistemas. Aišku, e, koks vienas konkretus sprendimas nebūtinai pritaikomas visiems. Reikia ieškoti įvairių galimybių, kad žmogus galėtų gyventi e, savarankiškai, kiek įmanoma. Ir aš nesu tikra, ar jums patinka šio laikiški, modernus filmai, bet yra vienas tikrai nuostabus, kurį prieš kelias savaitės žiūrėjau kartu su vienu iš mano sunų būtent dėl savarankiško gyvenimo ir ką reiškia turėti tokį asmenį pagalbininką. Būtent tai yra filmas Neliečiamieji ant užšablių ir jeigu jūs dar nematėte to filmo, tai labai kviečiu jūs pasižiūrėti. Aš manau, kad ypač jaunimui yra svarbi ta žinia kurią stengiasi pertikti filmas. Šiandien mes Šiandienos tikimas vadinam, turi tokį pavadinimą - Junktinių tautų ko, neįgalių teisų konvencijos įgyvendinimas krizės laikotarpiu. Aišku, kad e, yra sudėtingi ekonominiai sunkumai ir pažeidžiamiausi iš pažeidžiamiausių dažniausiai gauna patį sunkiausią smūgį. E, bais baisiausi tie padariniai ir jiems yra. Bet mūsų prievolės yra prievolės taip pat ir krizės laikotarpiu. Tai yra ir klėstėjimo laiku, ir skurdo laiku prievolės turi būti vykdomas. Ir aš turiu pasakyti, kad ypač sunkmečių mes turime užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuo šaly. Niekas neturi būti paliktas nuo šaly. Aišku, tai lengviau pasakyti nei padaryti. Bet šios problemos iškėlimas į darbo atverkės pirmosius punktus, kaip kad darome šiandien čia, ir šios problemos nušvietimas, išaiškinimas, ką reiškia, kai ignoruoji tokias prievolės, kai jų negyveni, aišku, mm, privers sprendimų prieimėjus mm, nenusigręžti nuo šių mm, problemų sprendimo. Man labai patinka šūkis nieko apie mus be mūsų. Labai geras šūkis, bet kiek iš jūsų iš tikrųjų praktikoje gyvendate tai, kad nieko nebūtų dėl jūsų sprendžiama be jūsų juk jūs esate šių klausimų ekspertai. Kaip politikės mano pareiga, bet taip pat ir mano didžiulis įkvėpimo šaltinis buvo uh, klaus, išklausyti jūsų uh, patirties, jūsų kaip ekspertų patarimų dėl to, ką reikia daryti mums teisėje kūrinėme darbe. Toliau dalinkite su mumis savo poziciją, savo patirtimi, nes tikrai yra daug tokių, kurie įsiklausys į jūsų poziciją ir be jūsų indėlio, aišku, mes nieko nepadarysime. Labai svarbu, kad būtų būtent tas požiūris iš apačios į viršų. Ir spauskite mus, jeigu reikia, ir um, stipresnėmis priemonėmis, nes jūsų indėlis mums tikrai reikalingas. I... O dabar su džiaugsmu suteikiu žodį ponui Varda Kastanės ir jis pirmininkaus balsavimui. Thank you. Thank you very much. Uh, first of all for your. Ačiū. Labai ačiū Jums už tokį svarbų pareiškimą ir visiems už labai svarbus pasisakymus. Mes laukiame stipresnės partnerystės su visais jumis Europos parlamente. Pasakysiu dar kartą, kad nuo pat pirmos įsteigimo dienos Europos parlamentas yra vienas stipriausių mūsų rėmėjų ir vienas patikimiausių. Dabar balsavimas. Manau, kad čia sunkumų mums neiškils. Nes kaip pat Clark ryte sakė, visos konsultacijos įvyko dar prieš mūsų susitikimą. Taigi jūs turite dokumento tekstą, mes pasistengėme įtraukti į jį visus gautus pastebėjimus. Todėl man belieka dabar jūsų paklausti, ar jūs pritarėte šiam dokumentui. Taigi aš norėčiau paklausti, ar yra prieštaraujančių rezoliucijai, kurią mes svarstame per pastarąjį mėnesį. Jeigu taip, pakelkite rankas. Ne, nėra Aš labai gerai matau, kad nėra prieštaraujančių. E, kas susilaiko? Nėra. Puiku. Taigi rezoliucija vienbalsiai patvirtinta. it, it, it will not be, it will not be just a resolution. Tai nebus tik rezoliucija. Atitinkami Europos neįgaliųjų forumo organai kartu su nariais, konsultacijų pagalba. Pasistengsime parengti veiksmų planą kad rezoliucija būtų pritaikyta, kad rezoliucija atneštų rezultatų. Ir labai svarbu, kad visi mes šią rezoliuciją pristatytume savo šalise, savo organizacijose, taip pat ir Europos lygių ir kad uh, ji būtų taikoma visur, kur tik įmanoma, visais lygmenimis. Tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu turime pasirūpinti, kad rezoliucija atneštų rezultatų. Taigi dar kartą dėkuoju Jums visiems ir suteikiu žodį Cecilijai dar kartą. The resolution has been. Ačiū vienbalsiai buvo pritarta rezoliucijai ir negaliu sulaukti, kol ją pamatysiu. Tikiuosi ją perskaityti per ateinančias dienas ir išanalizuoti. Tik dabar atėjo laikas baigiamosioms pastaboms. Suteiksiu žodį Adam Kosa, Europos parlamento neįgalumo intergrupės pirmininkui. Suteikiu žodį mano kolegai ir mano bičiuliui, prašom. Út, elnök asszonynak, kedves Labai ačiū, kad steigėte žodį, kolegos dalyviai. Šiandieną labai sunkiai dirbome visą dieną. Manau, kad visi patyrė be nuostabių įspūdžių. Dėl to, kad galime susitikti, mes e, susirinkome 500 žmonių su negale. Jūs atvykote iš vairiausių šalių, pristatėte savo problemas. Ir manau, kad šis renginys yra nepaprastai svarbus, kadangi galėjome ir savo mintis e, išreikšti raštu. Dabar per keletą minučių pabandysiu e, suformuluoti svarbiausias šios dienos darbo išvadas. E, noriu akcentuoti, kad Europos parlamento pirmininkas labai ryštingai ir aiškiai šiandien ryte pasisakė kai atidarė mūsų sesiją Europos žmonių su negale parlamentą. Matome, kad vis daugiau žmonių gyvena žemiau skurto ribos ir e, dėja labai daug e, žmonių su negale priklauso tai grupiai. Mes žiūrėjome į tai, ko galime tikėtis per atinančius keletą metų ir į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Tai yra sanglaudos politika, moksliniai tyrimai plėtra, viešieji pirkimai. Visose šiuose srityse reikia sekti, kaip bus elgiamasi su žmonėmis su negali. Ir turime siekti renkti teisės aktus, kurie būtų palankus jiems. Antras pastebėjimas. Teisinėse nuostatose tai, ką mes numatysime, turi būti privaloma. Reikia, kad tos nuostatos būtų būtinai gyvenamos, tik tai tada pasieksime nusistatytų tikslų. Ponas Vedakastanis, e, e, žmonių su negale forumo vadovas, kalbėjo apie du e, klausimus, kuriuos norėčiau akcentuoti ir aš. Manau, kad tai labai svarbu ir verta pakartoti tai. Seni receptai, seni sprendimai nebepasiteisina, mums reikia naujų technologijų, reikia naujų būdų, organizuojant bendradarbiavimą, reikia naujų sprendimo būdų. Kaip buvo pasakyta, visi iš mūsų, tai yra ir Europos parlamento nariai, kurie dirba neįgalumo klausimų intergrupėje grupėje turėtų, bu, turėtų sekti, ar tikrai bus e, pasiūlyti primti ir gyventi teisės aktai šioje srityje. E, per diskusijas Išgirdome daugybę puikiausių komentarų, puikiausių minčių. Dabar neturiu laiko, kad galėčiau atskirai visas paminėti, bet kai ką reikėtų išskirti. Vienas dalykas kuris yra labai svarbus ir kurį labai atidžiai seks Europos parlamentas, yra toks. Reikia įtraukti neįgaliuosius rengiant teisės aktus, nes kitaip teisinės nuostatos tikrai nebus patikam, patikimos e, toliau. Reikia atsižvelgti į keletą svarbių elementų - švietimas, užimtumas, e, paslaugų prieinamumas. Mes tai daug kartų esame minėję ir esame sakę, kad šios sritys yra nepaprastai svarbios, norint užtikrinti, kad žmonės su negale būtų visiškai integruoti. Taip pat kalbėjome apie Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. Kalbėjome apie tai, kad labai svarbu įgyvendinti ją tiek es, tiek valstybių narių lygmenių. Baigdamas, dar norėčiau paminėti keletą pasiūlymų dėl ateities darbo. Dėl to, kaip galėtume pasiekti savo tikslus valstybių narių lygmenių. Pirmasis esminis principas yra toks, neturėtume galvoti apie labdarą, kai kalbame apie žmonės su negale. Labai svarbu, kad E, direktyvose, pavyzdžiui, direktyvoje dėl keliaivių teisų ar e, kitų, kitose direktyvose, būtų nuoseklios nuostatos ir kad mes galėtume vėliau kalbėti apie suderinimą principų, kad žmonės su negale bus traktuojami taip pat kaip ir visi kiti. Kalbėjome ir apie moterų, neįgaliųjų moterų padėtį. Buvo kalbama apie nusikaltimų aukas, apie e, žmonės, kurie labai nukenčia, kalbėjome apie švietimą, e, testinį mokymasi e, žmonėms su negale nėra numatyta galimybių mokytis visą gyvenimą. Taip pat kalbėjome apie e, sprendimų prieimimą, apie tai, kaip padėti vaikams su negale, kaip užtikrinti, kad jie galėtų, e, kaip galima geriau lavintis. Buvo minėtos ir e, teismo bylos, buvo minėti viešiai pirkimai. Aš esu įsitikinęs, kad šiandieną mes paminėjome visas gyvenimo sritis, visus aspektus. Uh, Norėčiau pabrėžti, kad prieš metus Europos parlamentas, konkrečiai ekonomikos socialinių reikalų komitetas, patvirtino teisėkuros rezoliuciją dėl asmenų su negale mobilumo ir jų integravimo. Šiandieną keletą kartų buvo minima minimas šis pranešimas. Aš esu labai laimingas, didžiuojasi tuo, kad galėjau parengti šį pranešimą. Man padėjo 34 Europos parlamento nariai ir aš įtraukiau daug e, neįgalių organizacijų atstovų į savo darbą ateityje. E, tikiuosi, kad visuomet bus įtraukiami e, žmonės su negale į visuomenės sprendimus. E, kalbama buvo apie Europos e, prieinamumo aktą. Apie tai kalbėjo ir neįgaliųjų forumo vadovas. Prieš metus buvo pasakyta, kad komisija pateiks pasiūlymą dėl to prieinamumo akto, tačiau kol kas to neįvyko. Ir manau, kad turėtume užtikrinti, kad atsiras toks aktas bent jau po metų ir kad jis bus išsamesnis, kad nebus ten uh, tik tai aptakių teisinių nuostatų. Mes šiandieną visi pritarėme rezoliuciją, aš dar nesusipažinau su jos turiniu, bet esu tikras, kad ten yra labai svarbių ir rimtų pasiūlymų. Ir Europos parlamentas ir mūsų intergrupė galės pradėti diskusiją apie tai ir mes galėsime pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento nariais. Taip pat tikimės, kad pamatysime ir rezoliuciją Europos parlamento, kuri paragins komisiją bei valstybės narės atsižvelgti į pateiktus reikalavimus ir prašymus neįgaliųjų. Jau buvo pasakyta, kai kas ir aš taip pat noriu tai pažymėti. Mes E, greitai apsispręsime dėl kitų septyniarių metų apie tai, kaip struktūrinių fondų kitas finansavimas bus naudojamas. Ryt po ryt vyks labai rimtos dėrybos ir aš manau, kad galiu drąsiai pasakyti, jog Europos parlamento nariai, dėrybininkai labai ryštingai pasisakys už neįgaliųjų teisės ir mane tai padrasina. Kaip sakiau, pasiūlymai, įnašas bus labai svarbus ne tik dabar, bet ir ateityje. Mums būtina išreikšti savo nuomonę, būtina užtikrinti, kad e, mūsų nuomonė būtų įsiklausoma Europos parlamentas ir jo politinės e, priemonės pasiūlytos kitu atveju nebus patikimi. Ačiū, buvo labai malonu dirbti su jumis ir mes dirbsime toliau. Thank you, Adam. And, uh... Ačiū Adamai, ačiū visiems, kad atvykote šiandien, ačiū už labai svarbu jūs atliekamą darbą, noriu paraginti jūs ir toliau dirbti tą darbą, galiu jūs patikinti, kad ir jums išvažiavus iš šio parlamento jūsų mintis, jūsų idėjos, jūsų nuomonės likščiuose namuose ir tikrai. Um, To atspindžius jūs matysite kas, mūsų kasdienėme darbe. Ir, uh, um, Noriu padėkoti ir tiem, kurie yra e, toj salėje, kur tik klausomasi, irgi už dalyvavimą. Taigi, e, prieartėjame prie mūsų posėdžio pabaigos ir pabaigoje pacituosiu mano mylimą poetą, kad praeitų metų žodžiai tai yra praeitų metų kalba, o kitų metų kalba laukia kitų žodžių. Taigi, pabaiga reiškia pradžią, Tai yra ties Elijot žodžiai ir nuo savęs dar pridurčiau. Tai pabaiga mūsų posėdžio. Linkiu Jums linksmų kalėdų, gerų naujų metų, geros tolesnio darbo pradžios kitais metais. Ir pabaigai aš suteiksiu žodį, žodį ponui Janis Varda Kastanis, kuris oficialiai užbaigs šį posėdį. Ačiū. Diena buvo išties įspūdinga. Tai ryšto diena. Stiprių, aiškių, garsių, galingų žinių pasintimo diena. Žinių pasintimo Europos lyderiams, mūsų šalių vadovams diena kai mes pasakome, kad mes žmonės su negale ir mūsų šeimos netoleruojame, nesutinkame e, su tuo, kad turime būti jūsų taupimo priemonių pirmosios aukos. Mes galvojame, kad taupimo priemonės yra tiesioginis mūsų um, e, teisių pažeidimas, kaip kad jos yra apibrieštos jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijoje. Ši diena yra istorinė diena. Daugelis jei, iš mūsų, jei ne visi, e, prisimena, kad prieš penkerius metus spalio pirmą dieną e, mes pateikėme ES institucijoms 1,4 milijono parašų, kuriuos surinkome per ES valstybėse narėse, kur tuo met pareikalavome ir šiandien taip pat reikalaujame, kad ES paskeltų diskriminaciją už įstatymo ribų, kad ES imtųsi visų tinkamų priemonių, kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima apsaugoti ir propaguoti asmenų su negale teises. Šiandien kaip niekad svarbu, kad tai įvyktų, nes šiandien ES yra atsidūrusi labai neramioje eroje, labai sudėtingos gilios ekonominės ir finansinės krizės laikmetį. Ir daugelis iš mūsų, jei ne visi, sakėme, kad tai vis labiau ir labiau virsta į žmogaus teisų krizę. Praeitais metais gruodžio 6 dieną pirmasis e, buvo pirmą kartą paskelbtas pranešimas dėl negalio situacijos ES ir ES institucijų vadovai ir Europos neįgaliųjų forumo atstovai kalbėjosi apie tai, kaip galima būtų įgyvendinti e, šias nuostatas ES. Ir tuomet vienas iš įsipareigojimų buvo surenkti trečiąjį neįgaliųjų Europos parlamentą. Tai yra tai, kas įvyko šiandien. Bet buvo ir kitų įsipareigojimų, kuriuos institucijos turės įgyvendinti. Institucijų vadovai žino, kad vienas iš Europos neįgaliųjų forumo bruožų yra tai, kad mes nepamirštame. Mes nepamirštame Todėl kitais metais ir jums paskelbėme. Ir tai yra išvados to, kas šiandien buvo aptarta. Kitiems metams. Mes sie... Kitais metais mes siekiame, kad komisijos kolegijoje būtų, kaip komisijos pirmininko Baroso pažadėta, aptartas šios jungtinių tautų neįguliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas. Mes taip pat lauksime antrosios ataskaitos dėl negalio situacijos ES kitais metais, kadangi buvo įsipareigota, kad tai bus daroma kas antrus metus. Taigi 2013 m. E, gruodį jau tai turi būti padaryta. Šiandien taip pat padariau e, pasiūlymą socialistų frakcijos vadovui ir EPP frakcijos vicepirmininkiai Europos parlamente, kad jie kartu su mūsų vadovai surenktų Europos parlamento politinių frakcijų vadovų susitikimą, kur galėtumėm aptarti šiandieną priimtą rezoliuciją. Nes dar vienas mūsų bruožas yra tas, kad mums patinka rezoliucijos, bet mes negalvojame, kad rezoliucija yra tik tai deklaracija. Mes galvojame, kad rezoliucija yra įsipareigojimas. Todėl norime, kad ji būtų gyvendinta. Todėl ir norėtumėm aptarti su parlamento frakcijų vadovais, kaip galima būtų neįgaliųjų teises iškelti į pirmuosius punktus ne tik tai Europos parlamento darbo atverkėje, bet ir visos ES darbo atverkėje bendrai. Labai svarbus teisės aktai turi būti priimti dėl struktūrinių fondų išorės pagalbos ir taip toliau, bet reikia ir kitų teisės aktų dėl prieinamumo. Yra jau pasiūlymų ir mes tikimės, kad Europos prieinamumo aktas bei kitos iniciatyvos uh, bus parengtos taigi, ir, ir įgyvenintos. Ir mes, tik, mes tikime, kad kiti metai bus tie metai, kai bus įgyveninta šiandien priimta rezoliucija. Mėly kolegos, mėly bičiuliai, noriu padėkoti tiems, kurie labai intensyviai dirbo, kad ši svarbi diena taptų realybę. Noriu padėkoti Europos parlamento pirmininkui už viso parlamento palaikymą. Politinį, finansinį, administracinį palaikymą. Už tai, kad mums suteiktos patalpos posėdžiui. Noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie dalyvavo mūsų šiandienos posėdėje. Labai aktyvus negalios intergrupės narių dalyvavimas buvo visų pirma pirmininkas, kolega ir bičiulis Adam Koza labai aktyviai dalyvavo šiandienos posėdėje. Noriu taip pat padėkoti Europos neįgaliųjų forumo sekretoriatui darbuotojams, kurie labai daug dirbo, kad šis renginys įvyktų. Noriu padėkoti parlamento nariams, nacionalinėms organizacijoms, Europos neįgaliųjų forumo partneriams, kurios atsiuntė atstovus šiandien, kurios dalyvavo šiandienos renginėje. Noriu padėkoti vertėjams už tai, kad padėjo mums bendrauti. Noriu padėkoti ir gestų kalbos vertėjams, ir kitiems vertėjams. Noriu padėkoti taip pat jiems už e, jų parodytą kantrybę mūsų atžvilgių. Noriu taip pat padėkoti ir tiem, kurie pasirūpino um, techninė įranga, vaizdais, kuriuos mes matėme, gestų kalba. noriu pasituoti eilėraštį, kad mes a, gyvename šviesoje a, ir matome tuos, kurie gyvena šviesoje, o tie, kurie yra tamsoje, mes jų nematome. Tai Bertolo Brechto eilėraštis. Taigi mūsų misija, mūsų neįgaliųjų judėjimo tikslas yra užtikrinti, kad mūsų kolegos būtų iš tamsos perkelti į šviesą ir būtų matomi su šia viltimi linkiu Jums linksmų kalėdų, gerų naujų metų, aktyvių naujų metų, iniciatyvą paremtų naujų metų, kuomet e, reikalinga, e, išeikite į gatves ir aiškiai pasakykite, kad nesate pasyvus, kad mes nesame pasyvus kad nesame tik paslaugų gavėjai, mes esame teisų turėtojai. Žinia yra aiški ir galinga kad nieko dėl, apie mus ne, nebūtų daroma be mūsų dalyvavimo.